Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Manau, kad galime pradėti mūsų susitikimą. Manau, kad e, kiti kolegos prisijungs prie mūsų šiek tiek vėliau. Noriu priminti Jums, kad tęsiasi mūsų pirmadienį prasidėjęs posėdis. E, šiandien yra antroji mūsų posėdžio, šios savaitės posėdžio dalis. Kai kurie kolegų mane informavo, kad jie daly... negali dalyvauti šiandienos posėdėje dėl kitų įsipareigojimų. Savo šalise ponia Vana atsiuntė man tokią žinę, kad ne, jos nebus posėdėje dėl e, Ausijos ir ponas Ropė. E, ponas Ropė pristatys jos e, parengtą žinę. Taip pat turime Ponas Polčiak norėtų mus inform... Ponas Polčiak mus informavo taip pat, kad negalės dalyvauti šiandienos posėdėje. Tai tokia būtų informacija, kurią norėjau Jums perduoti ir dabar, manau, galime pradėti. Ir kitas mūsų darbo tvarkės, tai perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto sanglaudos politikos Europos Sąjungos kalnuotose regionuose. kalnuoti regionai sudaro apie 30 procentų ES teritorijos. Dažnai šių teritorijų ekonomika priklausoma nuo kelių sektorių, tokių kaip turizmas ir žemės ūkis. Paprastai šios teritorijos susiduria su panašiomis problemomis. Tai yra neužimtumas, gyventojų skaičiaus mažėjimas bei sunkumai E, pasinaudojantis viešuoju transportu. Mūsų komitetas nusprendė parengti e, pranešimą savo iniciatyvą dėl ES kalnuotų regionų ir apžvelgti, kaip sanglaudos politika galėtų palengvinti e, kalnuotų regionų problemas ir kaip maksimaliai panaudoti tų regionų potencialą, skatinant augimą ir e, užimtumą. Pone Jotova pristato savo pranešimą šiandien, siūlau pakeitimus teikti iki e, sausio 26 vidurdienio. Šį klausimą darbo tvarkės svarstame iki 10 valandos, po to vyks keitimasis nuomonėmis su komisijos nare. Todėl dabar paprašyčiau pranešėjos padaryti 10 minučių prezentaciją, o paskui suteiksi žodį šešėliniams pranešėjams ir šešėlinių pranešėjų pasisakymo laikas taip pat bus ribotas. Prašau, ponė Jotava. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu bulgariškai. Norėčiau pa, pacituoti dar vieną skaičių, kuris yra svarbus. E, pakalbėti apie, kal, apie gyventojų skaičių kalnuotose regionuose. E, neįskaitant Kroatijos, nes apie Kroatiją domenų neturime, kadangi Kroatija įstojęs neseniai. Apie 17-18 procentų ES gyventojų gyvena kalnuotose regionuose. Iš pirmo žvilgsnio skaičiai nėra labai spūdingi, bet jie yra labai svarbus, nes dėl tų regionų specifiškumo, problemų, su kuriamis jie susiduria, bei e, ten egzistuojančių galimybių. Šiuose regionuose konkrečiai gyvendinama sanglaudos politika ir ji tikrai e, yra labai naudinga ten. Rengiant e, pranešimą draugę su šešėliniais pranešėjais. Rengėme pranešimą suvokdami, kad e, e, kalnotų regionų situacija yra skirtinga ES narėse ir kad skiriasi standartai. Taip pat bandome formuoti ateities politiką skirtą šiems regionams e, atsižvelginti regioninį požiūrį, pasirinkė tą požiūrį vietoj tematinio požiūrio. Tačiau Taip pat noriu pabrėžti, kad tas požiūrį, tie požiūriai vienas kitam neprieštarauja, manome, kad tai turėtų būti vienas kitą papildantis požiūriai ir galima būtų, pavyzdžiui, šį pranešimą suderinti su regioninė strategija, pavyzdžiui, e, regioninė strategija skirta Alpėms. Mes savo išsikėlėme trigubą užduoti ir tai aiškiai konstatuojama darbo dokumente. Tikiuosi, kad turėsite galimybės jį peržiūrėti. Maname, kad reikia e, peržvelgti egzistuojančias priemonės, skirtas visapusiškai regionų plėtotei. Kalbu apie e, Europos, europinius instrumentus. E, Taip pat reikia papildomų priemonių Europos mastu, reikia europinio požiūrio, e, tų regionų sanglaudos ir plėtojimo dėliai, dėl jų ypatingos, dėl, dėl jų skiriamų įbruožų. Taip pat reikia pasisiūlymo dėl kitos e, finansavimo programos skirtos jiems. Mes taip pat norime, kad būtų parengta jiems specialiai skirta finansavimo programa ir galbūt netgi specialiai numatyti fondai mažiausiai išsivysčiusiems regionams. Svarbiausias klausimas, kurį turime savo užduoti, ne kokia tų regionų perspektyva, bet ar iš viso, ar yra perspektyva, ar, ar tie mažiausiai išsivystę regionai turi kokią nors perspektyvą. Mano šalyje Karpatijos kalnuo, Karpatijos kalnų e, situa regionų situacija yra labai sudėtinga. Karpatų kalnų yra labai sudėtinga situacija E, parengtoje apžvalgoje konstatuojama, kad e, kalnų regionuose galima gaminti aukštos kokybės produktus, panaudojant e, gausius gamtinius išteklius, bet noriu pažymėti štai, ką visi pasiūlymai dėl regionų plėtotės turėtų remtis konkrečią nuostatą ir siekiu išsaugoti gamtinius išteklius pačią gamtą prieš rengiant pirmąjį pranešimo projektą susitikome su nevyriausybinėmis organizacijomis iš regionų, taip pat su regionų, tų regionų vietos valdžia. Ir parengta analizė atskleidžia, kad re, kalnų regionai ypač e, paveikiami klimato kaitos. Ir jų perspektyvos neblogos atremenčios iššūkius, bet jiems reikia pagalbos mano kolegos, šešėliniai pranešėjai ir aš pati suprantame, kad viena iš svarbiausių priežasčių būtų parengti apibriežti kalnuoto regiono, kad galėtume sanglaudos politiką e, jų labų išnaudoti maksimaliai. Tokia apibrieštis yra Europos regionų plėtros fondo reglamente. Tačiau ta apibrieštis yra naudojama žemės ūkija atsižvelgiama, ypač akcentuojamas trumpas žemės ūkio, e, žemės ūkio veiklai tinkamas laikotarpis, taip pat e, e, specifinė žemės ūkio technika reikalinga tose regionuose. Jums pateiktame tekste kalbame ir apie taip vadinamas besiribojančias teritorijas, kaiminės teritorijas, apie jas kalbama ir Alpių strategijoje. Norime pradėti diskusijas dėl E, bend, dėl bendros apibriešties tokių regionų. Taip pat reikia e, nepamiršti štai ko išmanios, išmanaus augimo, e, švietimo, griežtų aplinkos saugos taisyklių, e, būtinybės išsaugoti žaliasias kal, kalnuotų regionų teritorijas, taip pat nepamiršti MVI veikiančių kalnuotose regionuose. Joms reikia papildomų pagalbos priemonių, kad įveiktų e, atokią situaciją, taip pat išspręstų žmogiškų išteklių trūkumą. E, MVI siūlomas įvairios galimybės, pavyzdžiui, pasirinkti technologinės galimybės, nebejoju, kad jūs pateiksite įvairiausių kitų pasiūlymų, kalbant apie šią sritį. Toliau socialinės investicijos. E, E, daugiausia dėmesio e, skiriama dvipusiam e, mokymo aspektui, įgūdžių įgyjimui kalnuotose teritorijose. Sanglaudos politikos sprendimai apima kalnuotų, regio, kalnuotų regionų gamtinių išteklių panaudojimą ir ilgos trukmės laikotarpiu būtinas tvarus požiūris, nepamirštant būtinybės prisitaikyti prie klimato kaitos. Investicijos į internetą yra ypač svarbios e, kalnuotose regionuose. Negalime e, ten, ne, neišlaikysime ten jaunų, aktyvių žmonių, jei nebus interneto ryšio ir plačiajuosčio ryšio, nes tai iš, padėtų išspręsti kai kurias problemas. Vienas iš pranešimo tikslų e, - teritorinė sanglauda per kalnuotų regionų strategija. Tai yra sudėtinga užduotis, bet ji nėra neįmanoma. Kalbame apie bendrą požiūrį kalnuotus regionus, kurio pagrindu būtų galima e, sutelkti investicinės galimybės iš Horizontas 2020, Kosme ir kitų programų. E, visų šių programų poveikis kalnuotams regionams juntamas. E, tačiau bendras požiūris būtų naudingas netgi dabartinėje fin, e, daugiametėje finansavimo programoje, bet ateityje tai bū, turėtų būti bendros strategijos pagrindu. Kalnai yra įtraukti į bendrą koordinavimo mechanizmą sanglaudos politikos turėtume atsižvelgti į jų e, skiriamuosius e, bruožus, iš, tų regionų skiriamuosius bruožus išvardintus mano pranešime. Mes ypač akcentuojame skurdžius ir menkai išsivyšusius kalnuotus regionus. Taip pat akcentuojame pasienio e, aspektą, matmenį, regio, ir todėl skatiname bendradarbiavimą. Manome, kad tai taptų gerų pagrindų ES politikos įgyvendinimui bei galimybėj užtikrinti aukštesnį gyvenimo lygį tose regionuose. Tai būtų tiek, o visa kita informacija e, yra mano jums pristatytame pranešime. Esu pasirengus išklausyti jūsų siūlymų, idėjų, kurios būtų naudingos šiam pranešimui. Ačiū dabar žodį šešėliams pranešėjams ir pradėsiu nuo pono Bogovičiaus. Dėkoju, dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti gerbimai pranešėjai už nuomonę. Manau, kad ji parengta gerai. Ji atspindi mūsų visų lūkesčius. Turime apibriežti kalnų regionus, tai yra e, pirmas žingsnis. Europos Sąjunga turi e, parengti vieningą strategiją dėl šios nuomonės. Manau, kad pirmiausiai turime akcentuoti, jog Europoje reikia atsižvelgti į įvairius išteklius, turime Alpių regioną, pradėta plėtoti ketvirtoji makro strategija, 70 milijonų e, žmonių gyvena toje teritorijoje, taip pat yra kitų regionų, pavyzdžiui, Balkanuose. E, tos šalis esančios Balkanuose nepriklauso ES ir ten yra daug problemų ir nėra bendro apibrėžimo tiems įvairiems regionams. Bet mm. čia mes galime pagalvoti apie skirtingas įvairias sanglodos politikos priemonės ir strategijas, kad galėtume užtikrinti vystymasi e, tose teritorijose reikia uh, keistis gerąją praktiką, taikyti e, patirtį tų, kurie taiko geriausias priemonės, taip pat vadovauti subsidiarumo principų. Manau, kad mes turime e, derinti skirtingas politikos priemonės kalnuotoms teritorijoms. Reikėtų lėšas iš vairių šaltinių naudoti, tai jau buvo paminėta. Ir viena iš svarbiausių priemonių būtų numatyti galimybę naudotis infrastruktūra, keliais, Taip pat e, naudotis, e, galimybę naudotis aplinkosaugos infrastruktūrą ir reikia daug dėmesio skirti aplinkos apsaugai. Buvo paminėtas plačiai juostis interneto ryšys, tai yra pagrindas bet kokiai ekonominiai veiklai ir kasdieniam gyvenimui. Man atrodo, kad e, Sanglaudos fondai praeitie buvo naudingi ir tai leis mums ateityje taip pat juos gerai naudoti plėtuojant tas teritorijas. Tai turėtų e, padėti stabdyti gyventojų išvykimą iš tų e, teritorijų. Ekonominė labai svarbi. E, reikia minėti tam tikrus produktus, kurie gaminami tose regionuose, jie svarbus ekonomikai, tai gali būti pagrindas mikroekonomikai. Tų uh, regionų nutolimas neturėtų būti problema, tai turėtų būti nauda, reikėtų plėtoti turizmą apie tai, e, apie turizmo plėtoti, e, nepamiršti žemės ūkio, žemės ūkio produktų, kad būtų galima e, parduoti produkciją, pavyzdžiui, pasiremiant turizmu ir kita veikla dėl aplinkos ir klimato kaitos matėme, kad e, kai kuriomis žiemomis nebuvo daug sniego, tai pakenkė turizmui. Taip pat e, tai turėjo tam tikrų pasiekmių klimatui, nes e, viršūnės kalnų tirpsta, esantis sniegas tirpsta dėl temperatūrų aukštų ir mes uh, Šiaip turime galvoti, e, galbūt tos teritorijos gali mums pasiūlyti kažką apsirūpinant geriamų vandeniu, bet reikia galvoti taip pat ir apie infrastruktūrą turėtume daugiau dėmesio skirti sinergijoms tose teritorijose. Reikia užtikrinti bendradarbiavimą tų, kurie dirba teritorijose, siekia išsaugoti gamtos ir kultūrinį paveldą. Atrodo, kad ekonomika yra kažkas skirtinga nuo kalnų ar gamtos, tačiau galima tikrai užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp skirtingos veiklos, tarp skirtingų sričių ir reikėtų skatinti pažangiosios praktikos sklaidą tarp valstybių narių. Aš pateiksiu pakeitimų ateityje, tačiau galiausiai Mes turėtume turėti tvirtą tekstą, kuris atspindėtų mūsų strategiją skirtingoms kalnuotoms teritorijoms Europos Sąjungoje. Bet svarbiausias dalykas yra daryti sąsąją su priemonėmis, kurios jau egzistuoja, kurios gerai veikia ir mes turime jas uh, į e, tas teritorijas, priemas pristatyti tose teritorijose, kuriuose dar jų nėra. Ponas Jakovčičius. Ačiū, gerbiamo pirmininkė. Norėčiau ir aš išsakyti savo nuomonę. Pane Jotova parengė labai gerą dokumentą, aišku, jį galima ir patobulinti, bet mes matome dokumentą, kuris mums leistų parlamente toliau diskutuoti. Manau, kad mes geriau informuosime kolegas apie e, kalnuotas teritorijas. Norėčiau keletą dalykų akcentuoti. Pagrindinė problema yra gyventojų išsikėlimas, gyventojų skaičius mažėjimas tose teritorijose. Tai yra tiesiogiai susijęs su galimybė patekti į tas teritorijas, e, sujungimas jų. Reikia prisiminti ir tarp valstybinės jungtis. Jos yra labai prastos. Ir tai yra mums didelis <coughs> iššūkis. Mes galime paminėti du dalykus šiame kontekste. Valstybės narės turi naudotis e, turimas priemonės ir taip pat siekti susijęti kalnų teritoriją su teritorijomis trečiosiuose nevalstybėse narėse trečiosiuose šalyse. Taip yra problemų, yra sudėtingų situacijų, tačiau neturėtume pamiršti tų regionų. Dabar pasakysiu vieną labai svarbų dalyką. Reikia kurti sinergijas tarp visų egzistuojančių fondų, kad būtų galima skirti finansavimą kalnų teritorijoms. Pone Jotova išvardijo e, fondus, kuriuos galima panaudoti. Uh, Mm, finansuojant e, kalnuotas teritorijas ir reikia akcentuoti sinergijas. Šiandieną nekaip jaučiuosi ir atsiprašau. Norėčiau, kad rastume būdus ne tik šiuo atveju, bet ir kitų makroekonominių regionų atveju, kaip veikti. Mes turėtume E, fondų sinergiją institucionalizuoti. Mums reikia žemės ūkio fondų, reikia kitų fondų, jeigu kalbėsime apie infrastruktūrą, jeigu kalbėsime apie mikro užimtumą. Tai yra e, savarankiška veikla, e, jai paremti reikia kitų fondų pagalbos. Mes turėtume tam tikrą prasme būti labai agresyvus ir turėtume išnaudoti visą sinergijų potencialą. Ir dar vienas dalykas. Šiandieną e, vienas dalykas, kuris e, labai motivuojantis yra, egzistuoja, tai yra e, plačiajuostis interneto ryšys, kuris e, sustabdytų gyventojų išvykimą. Mes turėtume jį plačiau dėkti ir pademonstruoti solidarumą šioje srityje ir padėti kalnuotų teritorijų gyventojams. Kroatija turi teritorijų, kurios nėra iš tikrųjų kalnuotos teritorijos, bet e, žmonės gyvena taip kaip e, kalnuose, pavyzdžiui, Gorsi Kotore. E, Slovenijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje yra e, panašių teritorijų, mes su jomis bendradarbiavime ir turime kalbėti apie pažangėją praktiką, nes egzistuoja tokios praktikos pavyzdžiai, reikėtų tą praktiką naudoti ir e, dalytis jie ne tik ES viduje, bet ir su ne valstybėmis narėmis. Ačiū. Atsiprašau, mm, kad kalbėjau taip kosėjau. Poreba. Ačiū. Aš esu šešėlinis pranešėjas EKR, kalbėsiu vardu Ir e, norėčiau padėkoti kolegijai Jotovai už šį pranešimą. Tai yra geras pranešimas, kuris labai išsamei išvardina visas kalnuotų regionų problemas. Ir čia taip pat atkreipiamas dėmesys į nedarbo problemą. E, ir taip pat į visus socialinius klausimus ir į žmog... gyventojų skaičiaus mažėjimą. Aš pritariu pranešėjai dėl to, kad ES politika turėtų skirti ypatingą dėmesį kalnuotėms regionams. Turėtų būti e, speciali e, darbo tvarkė šioje srityje, kuri padėtų spręsti šių regionų problemas. E, kalbant apie tvaraus vystimosi strategija, e, tai yra teigiamas, teigiama idėja e, ir šiame pranešime yra ir daugiau teigiamų e, idėjų, gerų idėjų, gerų aspektų, tačiau yra vienas dalykas, kuris yra svarbus mūsų frakcijai. Aš anksčiau to negalėjau paminėti šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. nes tuo pačiu metu dalyvavau ir trialogo e, posėdžiuose e, transporto komitete, todėl negalėjau atkreipti dėmesio į tą problemą. Pone pranešė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokį dalyką. E, Karpatų regiono problemos. Dešimtame punkte daroma sąsaja tarp Karpatų regiono ir Dunojaus ir aš norėčiau, kad dar labiau būtų išryškintas čia sinergijos klausimas ir kad būtų, e, kad būtų didesnis dėmesys kreipiamas Karpatų regionui. Esu įsitikinęs, kad jau dabar vyksta puikus bendradarbiavimas Dunojaus regione ir, ir karp, tarp Dunojaus ir Karpatų regiono ir manau, kad e, reiktų ir tęsti tą bendradarbiavimą ir ypač akcentuoti aplinkos sauginės problemas. Nes jeigu tai pažvelgsime, tai e, kalnuotų regionų e, problemos arba, pavyzdžiui, Dunojaus regiono ar Karpatų regiono problemos, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Todėl aš dar norėčiau su jumis, ponė pranešėja, pasikalbėti ir pateikti jums tam tikrus e, pasiūlymus dėl pakeitimų. Kodėl? Todėl, kad e, e, vietos valdžios institucijos ir įvairios organizacijos tikrai su šiuo pranešimu sieja didelius lūkesčius ir dažnai visos problemos yra sprendžiamos vyriausybės lygmenyje. Dabar Lenkijoje yra nauja vyriausybė ir galiu pasakyti, kad makro regionų strategija, e, atskira makro regiono strategija Karpatų regionui bus viena svarbiausių e, temų e, dabartiniai Lenkijos vyriausybei. Ir tos, tie klausimai, tas klausimas bus keliamas taip pat ir europinėme ligmenyje, todėl norėčiau paprašyti jūsų, kad šiame pranešime e, nenuitumėte per toli, e, jungiant Dunojaus regioną ir Karpatų regionų. Nes e, kai daromi panašus dalykai, tai tuomet e, dažnai. E, dažnai iškyla dar daugiau problemų. Mes pasisakome už atskirą makroregionų strategiją Karpatų regionui, nes, pavyzdžiui, Alpių regionui yra atskira strategija parengta. Dėl aš nesuprantu, kodėl, pavyzdžiui, Karpatų regionas taip pat negalėtų turėti atskiros strategijos. E, mes, aišku, pasinaudosime to, tos, tos gerosios e, praktikos katalogų ir pažiūrėsime, e, kokių, e, kaip, kaip atitinkamus dalykus sprendžia Alpių regionas ir, ir pagal tai renksime atskirą Karpatų regiono strategiją. Toliau dėl regionų sujungimo. Aš dabar E, labiau galbūt pasisakysiu iš transporto sektoriaus e, pusės. Iš tiesų, e, tai tas Karpatų regionas gali tapti labai svarbus visai Europos Sąjungai. Ir tiesiog mes ateityje Europos lygmenyje taip pat e, siūlysime e, atsižvelgti ir į transporto aspektus šiame regione. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad jūsų pranešimas tikrai yra labai geras. Jis išsamei nagrinėja daug įvairių problemų ir daug klausimų susijusių su sanglaudos politikos įgyvendinimu e, region, kalnuotose regionuose, bet būtent dėl šio vieno klausimo norėčiau paprašyti jūsų, kad skirtumėte man laiko, kad mes rastumėme sprendimą, galėtume parengti kažkokius pateis, e, pa, pakeitimus. Kad neužkirstume kelio perspektyvai turėti atskirą Karpatų regiono strategiją. Dėkoju. Dabar pas, pasisakys ponas Ropio vietoj ponios Vana. Ačiū gerbimo pirmininkė. E, kaip jūs ir minėjot aš kalbėsiu e, ponios monikos vanos vardu ir ponia e, vana nuoširdžiai dėkoja pranešėjai gerbiamai lotovai už iš tikrųjų milžiniškos apimties nuomonės projektą kuriame yra labai vertingų elementų. ji dėkoja ir už tai kad tekste yra minimi atsinaujinantys energijos šaltiniai. svarbu ir tai kad kalbama apie hidroenergetiką ir tai, kad kai kuriais atvejais jį gali daryti daugiau žalos negu naudos. Akivaizdu, kad kalnų ekosistemos yra kompleksinės ir su jomis reikia elgtis įten atsargiai. Jo labiau, kad šiose vietovėse dėl vietos trūkumo susiduria labai skirtingi interesai - tiek energetiniai, tiek žemės ūkio, tiek turizmo. Todėl čia būtinas geras planavimas. Tokiu būdu planavimo priemonių rinkiniu galėtų būti Alpių konvencija, kuri galėtų suteikti daugiau įdomių ir naudingų minčių šiam pranešimui. Alpių konvencija iš tiesų pasiūlo gerų sprendimų kalnuotiems regionams. Pavyzdžiui, čia reikalaujama nepainėti didžiųjų miestų esančių kalnuotose regionuose interesų su pačių regionų interesais. Šie regionai neturėtų būti traktuojami kaip erdvės, kuriuose žmonės netrukdomai keičiasi prekiamis ir paslaugomis. Pagrindinė užduotis turėtų būti tvariai vystyti šios regionus, kad būtų išsaugomas jų unikalumas, gamtos ištekliai. Be šios pastabos norėčiau pridurti, kad ketiname pasiūlyti kelias idėjas susijusias su bendro intereso paslaugomis, kurias parengtume projekte labai menkai aptariamos. Aptariant socialinį aspektą, greičiausiai siūlinsime įtraukti ir keletą minčių dėl lyčių aspekto integravimo į šį pranešimą. O taip, dėkoju, ačiū uždėmesi. Thank you. Thank you very much. Omaržė. The floor is yours. Ačiū toliau, ponas Omaržė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kaip vienas šešėlinių pranešėjų, kairiųjų frakcijos šešėlinių pranešėjų, norėčiau padėkoti Jums ir pasidžiaugti, pasveikinti Jūsų parengto pranešimo kokybę. Manau, kad Jūsų pranešimas E, taps vienu pamatiniu dokumentu, kur, kurie bus rengiami, tikiuosi, ateityje kalnų regionų klausimų ir kuriuose bus tų, pripažįstama tų regionų ypatinga situacija. Iš tiesų, regionų vairovė yra didžiulė, kalnuotų regionų vairovė yra didžiulė ir pranešime tai puikiai atskleidžiama, yra ir juos vienijančių dalykų E, visų pirma, jų pobūdis, ką, ką visi suprantame ir tai buvo priminta, aš apie tai dar kartą nebekalbėsiu, bei juos vienyje ir e, iškylantis sunkumai, e, taip pat gyventojų mažėjimo problema, prieigos sunkumai, ypač atokios vietovės, bei taip pat investicijų problema šias visas problemas išspręsime, jei padarysime kalnų regionus patraukliais ekonominiam vystimui. Ir skaitydamas jūsų pranešimą, pastebėjau, kad kalnų regiono apibrieštis yra e, siauresnė lyginant su apibrieštimi esančiame kaimo regionų plėtros fondo reglamente. Todėl E, na, reikia pasakyti, kad kalnų regionai yra ne vien žemės ūkio regionai, tai yra potencialio, potencialios, e, ten yra didžiulis ekonominės veiklos vystimo potencialas. Ir vertinant viską iš tokios perspektyvos, manau, kad būtų klaida e, Junkerio plane Europos strateginių investicijų plane visiškai ignoruoti geografinį požiūrį ir geografinius kriterijus. Nes mes pagydautume, kad jie ten būtų, bet manau, kad galėtume paprašyti Europos komisijos ir e, tų, kurie yra atsakingi už Europos strateginių investicijų fondą, kad e, kad būtų skirtos investicijos konkrečiai numatytos kalnuotėms regionams. Antra pastaba, kuri tikriausiai jau buvo išsakyta, liečia sinergiją tarp fondų. Tai labai svarbus klausimas. Turiu omeny horizontas 2020, taip pat sinergiją, bendrą poveikį taip pat tų, to fondos, kosme fondo, uh, reikia e, mobilizuoti tas programas. Aš pats esu iš ypač atokaus regiono ir noriu pasakyti, kad mums iškyla sunkumų pasitelkiant, panaudojant horizonto 2020 lėšas, visų pirma dėl to, kad nėra viskas tinkamai e, hierarchiškai suskirstyta, e, sudėliojant teritorijas. Antra pastaba, kurią norėčiau paminėti ir aš tikriausiai teiksiu pakeitimą šiuo klausimu. Ir tai e, vulkaniniai kalnų regionai. ES yra nemažai ugnikalnių, kurie yra labai svarbus, ypač pavyzdžiui energetikos požiūriu Taip pat svarbu uh, užsimti prevenciją prieš gamtinius, gamtinės katastrofas, gamtinių katastrofų prevenciją bei uh, vykdyti tyrimus tuose regionuose. Ir dar vienas politinis šio klausimo aspektas. Matome, kad galiausiai jau pasigirsta prašymų uh, pripažinti ypatingą regionų statusą dėl jų geografinės padėties ir, ir juos vienijančių kai kurių bruožų. Tai pasakytina apie kalnų regionus. Matome taip pat, kad pasigirsta taip pat tokių prašymų iš salų regionų, kurie yra salos ir reikia renkti regioninės strategijas, egzistuoja ir ypač atokus regionai ir jų ypatingas statusas yra pripažįstamas. Visą tai e, mus turėtų paskatinti pamastyti e, apie, regionų, apie regioninę politiką, kuri turi e, atkreipti dėmesį į, tas, į, į tos pating, ypatingus tuos bruožus ir taip pat užtikrinti bendrą pagreitę. Ačiū toliau, ponė Denolfi, žodis jums. Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tai, kad kolegė parengė puikų pranešimo projektą. Aš tikrai e, labai vertinu jūsų darbą. Jau buvo kalbėta apie tai, kad mažėja kalnų regionuose gyventojų ir Italijoje ypač ypač tam tikrose regi, kalnų regionuose Italijos e, e mažėja tikrai gyventojų skaičius ir e, reikia galvoti apie tas galimybės, kurios siūlomos kalnų regionų gyventojams. Iš tiesų, tos galimybės lyginant su miestų gyventojais yra minimalios, jų, jų, jų beveik nėra siūloma kažkokių galimybių ir tai turi e, įvairių pasiekmių ir socialinių pasiekmių ir, ir taip pat ekonominių. E, ir aplinkos sauginių ir aš pateiksiu e, pakeitimą šioje srityje, nes pavyzdžiui, kalbant apie aplinkos sauginius aspektus, gali kilti gais, gaisrai ir tai yra didžiulė problema. Todėl e, reikia siūlyti tam tikras paslaugas gyventojams, ne tik tai e, transporto ir, pavyzdžiui, švietimo paslaugas, reikia nepamiršti taip pat apie sveikatos apsaugos paslaugas nes dabar tiesiog uždaromos ligoninės kalnų regionuose. E, taip pat, kalbant taip pat apie bendrą žemės ūkio politiką, yra numatoma labai daug subsidijų kalnų regionams, bet man atrodo, kad čia buvo pasirinktas ne tas kelias. Jeigu mes palygintume e, žemės ūkio bendrovės produktivumą e, atviroje pievoje tai mes suvoksime, kad negalime e, lyginti produktivumo su žemės ūkio bend, bendrove. E, e, kitose regionuose. Taigi mes turime pasirinkti kitokį požiūrį, o e, kalnų regionų žemės ūkio situacija taip pat turi būti e, įvertinta. Mes negalime laistituvo principų e, skirti subsidijas, nes pavyzdžiui, karvės kalnų regionuose jos ir, e, ir pieno gaminiai. E, iš kalnų regionų jie turi ypatingus savo požymis, jie yra vertinami ir manau, kad mes turime atsižvelgti į tai. Toliau dėl socialinių aspektų. Man, manau, kad čia turėtume turėti omenyje, kad vyksta tam tikri tokie kaip ir kultūriniai pokyčiai. Ir e, dažnai tų regionų gyventojai e, yra tarsi ir nuskriausti kitų regionų atžvilgių, bet, e, bet kai kada jie turi ir ekonominį potencialą. Tačiau už tai, už tai reikia gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, gerinti transporto paslaugas, teikti plačiajuoščio interneto paslaugas. E, mes turime galvoti apie tai, kaip galėtume pagerinti e, gyventojų gyvenimą. Negalima daryti tokios e, klaidos, kad sakytume, nereikia investuoti į infrastruktūrų gerinimą, nereikia daryti tokios prievolės, kad valstybės narės privalėtų investuoti į kalnų regionų infrastruktūrą. Manau, tai būtų klaida. Manau, kad politikai turi parodyti, e, e, kad reikia investuoti į infrastruktūrą, kad tie regionai taptų patrauklus tiek jaunajai, tiek e, senajai kartai Ir manau, kad tik tai tokiu būdu mes pasieksime taip pat ir, kad būtų išspręstos aplinkos sauginės problemas, kad pagerėtų dirbožėmio kokybė, nes geriau e, ten būtų e, t, vystomas žemės ūkis e, tuose regionuose, jeigu būtų geresnė infrastruktūra. E, taip pat reikia nepamiršti tokios problemos, kaip pavyzdžiui potviniai miestuose, kai tai irgi yra susiję su visomis šiomis problemomis. Manau, kad reikia tiesiog keisti požiūrį. Dėkoju. Dar yra trys norintis pasisakyti. Ponas Van Nistelrooy, ponas Raus ir aš pati dar norėsiu pasakyti keletą e, žodžių, bet visų paprašyčiau kalbėti trumpai Vyksta tikrai labai svarbios diskusijos e, apie kalnų regionus. Aš kalbėsiu trumpai. Reikėtų galbūt atsižvelgti į tai, kad ir teritorinė sanglauda yra trečia dalis įtraukta į sanglaudos tikslus. Ir tai svarbu, ilgos trukmės laikotarpį teritorinė sanglauda gali tapti negi svarbesnė, nei dabar e, numatome. Uh, dėl ypatingos kalnų regionų, taip pat salų padėties, kurios negalime pakeisti. Ir galbūt sanglaudos politika pasikeis ateityje ir daugiau dėmesio bus skiriama kalnų regionams ir konkrečioms teritorijoms, o tokioms teritorijoms ir jų konkrečioms problemams. Kitas klausimas tai koordinavimas. Pasigendu ponios Breso šį rytą, nes mes nes ji yra pranešėja dėl Alpių regiono. Dabar girdime apie Karpatų makro regioną jau. Noriu paklausti, galbūt plenarinėme posėdė reikėtų surenkti bendras diskusijas ir apsispręsti, kur link mes einame, nes nesurenksime bendrų diskusijų, čia bus du, du skirtingi dalykai. Todėl norėčiau, kad pasiūlytumėte tinkamą uh, tvarkaraštį, kad galėtume plenarinėme posėdėje surenkti diskusiją šiomis svarbiamis temomis. Ačiū toliau, ponas Ruls. Ačiū, pirmininką kalbėsiu trumpai, nes aš nenoriu to, kas jau pasakyta, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų. Visų pirma, pasveikinti e, ponę pranešėją, nu, ačiū Jums už Jūsų pasirinktą požiūrį tokį įtraukiantį, sąžiningą, svarstančią temą. Antra, norėčiau akcentuoti keletą dalykų, kurie jau buvo paminėti. Visų pirma, reikia operatyvinio kalnų regiono apibrėžimo E, atsižvelgiant į kitas e, politikos koncepcijas, mums reikia labai aiškios apibriešties, nes kitaip daug neteksime, jei, jei visi bendrai, jei nebus tokio bendro visiems e, suprantamo apibrėžimo. Remiantis e, baltai, bal, baltoji knyga kalnų regionų klausimų yra labai geras dalykas. Manau, kad e, ją turėtų savo indėlį nešti ir vietos valdžios atstovai, kurie geriausiai pažįsta kalnų regionus, bei kiti partneriai, pavyzdžiui, socialiniai partneriai. Taip pat noriu kai ką pasakyti dėl Europos metų skirtų kalnams ir saloms. Tai būtų galimybė išnagrinėti, įsigilinti į tų skirtingų regionų panašumus. Ir galiausiai darbo vietų kūrimas, žaliųjų darbo vietų kūrimas jaunimui kalnuotose regionuose. To taip pat reikėtų siekti. Ir, kaip jau buvo paminėta, aš tikiuosi, kad šis pranešimas nebus laikomas per nelik plataus užmojo, nes tikrai nereiktų jo susilpninti Taip pat manau, kad teritorinis požiūris yra ypač svarbus, nes turime sutelkti dėmesį į tų žemių teritorijų, į ypatingus skiriamosius bruožus, išmanus teritorijų vystimas. Čia irgi yra labai svarbu. Ir tokiame prašinime kaip šis atskleidžiama, kaip svarbu patvirtinti integruotą požiūrį į visas susijusias temas. Tai svarbu uh, E, rengiant išmanėją strategiją. Mūsų nuomonė, kiekviena teritorija turi turėti strategiją, jos vystimo, jos išmanaus vystimo strategiją, jos kalnų, miestų ir tai turi būti integruota. Ačiū. Dabar norėčiau e, taip pat išsakyti keletą e, minčių ir kalbėsiu bulgariškai, nes pranešėja yra bulgarė taip pat. Pone Jotava, noriu visų pirma padėkoti Jums už tikrai gerą pranešimą. Pranešime akcentuojama, kad, kad kalnų regionai susiduria su įvai, įvairiais iššūkiais. Uh, E, juo, dėl jų savo tokumo, ryšių stygiaus, dėl e, paslaugų stygiaus, žem, žemos, žemos kokybės paslaugų, mažėjančio gyventojų skaičiaus, taip pat ribotų žimtumo galimybių, e, ribotos erdvės asmens, asmen iniciatyvai bendroji žemės ūkio politika ir regiono politika e, numato priemonės tokių regionų rėmimui. E, numatomas e, strateginio pobūdžio Europos, lėšų, e, Europos fondų panau, lėšų panaudojimas. Taip pat akcentuojama, kad reikia integruoto požiūrio, integruotos strategijos dėl vystimo, integruotos politikos, kad padėtumėme, kad tiktume paramą regionų, nacionalinių ir Europos mastu. Egzistuoja specialios priemonės skirtos konkrečioms rytims, bet nėra europinio požiūrio į kalnų regionus. Būtent todėl turėtume mąstyti apie teritorinę sanglaudą, nes tai apimtų, e, leistų atsižvelgti regionų ypatingą situaciją, jų atokumą, pavyzdžiui, ar salų regionus, fondų panaudojimo ir gyvendinimo papildomumas ir sinergija yra svarbu, nes e, bendro žemės ūkio politikos programos, kitos programos turėtų būti geriausiai išnaudojamos, reiktų pasitelkti privačius ir vieš, privataus ir viešojo sektoriaus lėšas šioje srityje. Aš esu pranešėję dėl Europos teritorinės sanglaudos pranešimo, todėl manau, kad makro makro regioninės strategijos būtų labai naudingos čia. Turime nepamiršti ir kalnuotų regionų bei su jais besiribojančių regionų. Bet tai nėra vienintelis sprendimas. Manau, kad reikia teritorinio požiūrio siekiant teritorinės sanglaudos, o kalnų regionai yra viena iš e, galimybių situacijų tokį požiūrį išplėtoti. Tai buvo paskutinis pasisakymas. Ačiū visiems už jūsų mintis. O komisijos vardu yra e, ponas kolega iš e, regionų direktorato ir taip pat ponė iš Žemės ūkio direktorato. Atsiprašau, neteisingai ištariu jūsų pavardės, bet ar norėtumėte pasisakyti? Yes, please. Taip, prašau. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you for this. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už e, pranešimo projektą parengtą, mes tikrai jį sveikiname, jis išsamus ir e, labai subalansuotai apžvelgia visus kalnų regionams ir kalnų regionų sąnglaudų aktualius klausimus. Iš tikrųjų, e, kalbant apie kalnų regionus, reikia sinergijos, panaudojant visus fondus ir priemonės, kurios egzistuoja ir, kurios, ir kurių visas potencialas, potencialas veikiausiai dar nėra išnaudojamas. Kaip žinote, e, bandome rinktis makro regioninį požiūrį, E, ypač atsiradus Alpių strategijai. Dažnai klausima, kodėl yra Alpių strategija, nes Alpės yra vienas ekonomiškai sėkmingiausių Europos regionų. Atsakymas e, reikia tokio strateginio, funkcinio požiūrio ir dalyvaujančios valstybės nori iki galo išnaudoti ekonominį potencialą. Bet reikia nepamiršti, kad tose regionuose yra iššūkių, ypač e, gyventojų skaičiaus mažėjimo iššūkis ir e, ryšiai tarp kalnuotos sąsajos e, prieiga irgi yra svarbu. Todėl ir akcentuojame fondų priemonių egzistuojančių panaudojimo sinergiją. Alpių, regionų, Alpių regiono strategija yra panaši kaip ir šio pranešimo. Tris e, skyriai - augimas, junglumas ir aplinkosauga. sauga Slovenijoje po poros mėnesių bus svarbus renginys skiriamas, skirtas Alpių strategijai ir mes manome, kad ir ponė Jotova, ir ponė Breso turėtų dalyvauti to, toje generalinėje asamblėje, kur bus e, pristatoma Alpių strategija. Apibrieštis Kalnotų regionų yra sudėtinga užduotis, daugelis, kai, kai kurie regionai daugelį metų bando parengti tokią apibriešti, bet kol kas nesėkmingai yra apibriešis tik tai žemės ūkio sektoriuje. E, regio direktoratas yra parengęs klasifikaciją regionų, ypač e, sanglaudos ataskaitų kontekste ir aš e, pateikiau tuo, tą klasifikaciją sekretoriatų ir pranešėjai, pranešėjai, tačiau klausimas, ar ši statistinė klasifikacija būtų naudinga politiniams tikslams. Čia iškyla dilema, ar viena pasirinkta apibrieštis kalnuoto regiono teisingai atspindėtų situaciją visose šalise, nes viskas priklauso nuo to, kok, apie kokį sektorių kalbame. Jeigu žemės ūkis vienas dalykas, transportas kitas dalykas. E, kalnuotų regionų jungtys yra dar vienas svarb, svarbus dalykas. Kai, kai kurie kalnuoti regionai, kai kuriems kalnuotams regionams yra naudinga, jeigu prieiga yra sunki, nes ten e, klesti turizmas, žmonėms e, patinka tokios sunkiau pasiekiamos teritorijos. Taip pat turime nepamiršti e, tikslo supaprastinti teisės aktus, nes atsiranda dar vienas kriterijus e, kalnų apibriešties Taigi reikia lankstumo, kalbant apie visus sektorius. Kalnų regionai įtraukti į dabartinį sanglaudos laikotarpį, valstybės narės, kaip jau sakiau, neišnaudoja viso egzistuojančių priemonių potencialo. Ir šiuo požiūriu labai džiaugiamės jūsų parengtų pranešimų. Norėčiau apie Karpatus pakalbėti tai yra viena iš mūsų tiks, vienas iš mūsų tikslinių regionų. Bandome akcentuoti kaln, kalnų regionų svarbą Dunojaus strategijoje. Ir Karpatų kal, kalnų regionas yra labai svarbus. Uh, Lapkričio mėnesį buvo surinktas svarbus renginys, dalyvavo daug Dunojaus e, regiono atstovų, e, atsirado Karpatų konvencija, ji papildo Dunojaus strategiją ir manau, kad tokiu būdu reikia kalbėti apie visus kalnų regionus Dunojaus e, regione, ne tik apie Karpatus. E, yra integruota Dunojaus regiono strategija ir turime galimybę pritraukti dar 20 procentų finansavimo šalia e, Dunojaus strategijai skirtų lėšų. Lenkai gali, Lenkija tuo gali pasinaudoti, tačiau kol kas neparodė tokio noro. Ir todėl jūsų pranešimas bus labai naudingas, nes paragins valstybės narės pasinaudoti turimomis galimybės. Tuo ir baigsiu, ponė pirmininkė. Thank you. Uh, another contribution from the commission? No. Ar dar nori komisija pasakyti? Ne? Ne. Pone Jotova, norėtumėte apibendrinti diskusiją? Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Labai ačiū Jums visiems, kurie pagyrėte mane parengus pirmą projektą. Prieš e, sulaukdama pakeitimų dar norėčiau per ateinančias dienas pamatyti kai kurios kolegas pasikalbėti e, tiesiai akis į akį apie Karpatų regioną, apie kitas mintis, kurias jūs išsakėte. E, ponas Omeržė paminėjo labai svarbų dalyką. Aš nieko duot ne, nepagalvojau, ponė Omeržė, kad e, kai kurie e, regionai, kurie, e, kalnuoti regionai, kurie yra vulkanės kilmės, yra visiškai kitokie. Ačiū Jums už tas pastabas. Šiaip su visais aptarsiu visus pakeitimus. Atsiųskite savo mintis, savo pasiūlymus, nes manau, kad mūsų pranešimas bus tikrai geras pagrindas ateičiai ES. E, šioje srityje. Taip pat dėkoju sekretoriatui už pagalbą. Labai ačiū. Noriu paminėti, kad pakeitimus galite pateikti iki sausio 26 dienos pirmadį, 12 e, valandos. E, kitas darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su komisijos nare Keretu. Tikiuosi, kad ji jau tuoj tuoj pas mus atvyks. Tikiuosi. Pertraukėlė poros minučių. Kolegos, e, visą laiką turiu galvoti apie e, laiką. E, jo neturime daug. Susėskite, tęsime. Tęsime darbą. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Keitimasis nuomonėmis su Korina Kretu kuri yra komisijos narė atsakinga už regioninę politiką. Mes susitikome pernai su komisijos nare paskutinį kartą ir komisija e, kalbėjo apie jos generalinio direktorato darbą per e, pirmus Junkerio komisijos metus. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu ją vėl pasveikinti atvykusią pas mūsų, pas, mus, į mūsų komitetą šių metų pradžioje. Prisimės tikriausiai, kad e, pagal bendrų nuostatų reglamento 16 straipsnį komisija turi pateikti ataskaitą, e, turėjo pateikti ataskaitą iki 15 metų apie e, dėrybų tarp valstybinarių ir partnerių rezultatus, įtraukiant regionius, vietos veikėjus ir komisiją apie partnerystės sutarimus, veiklos programas bus pagal tuos sutarimus įgyventa naujos kartos regionų politika. 2015 m. gruodžio mėnesį komisija patvirtino komunikatą, e, sureaguodama į tą reikalavimą. E, jis buvo paskelbtas praeitų metų gruodžio 14 dieną. Komunikate antrame priede detaliai kalbame apie kiekvieną valstybę narę. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, kad ji pristatytų komunikatą, o paskui padiskutuosime su e, komiteto nariais. Pradės e, diskusijas koordinatoriai, kaip kad yra įprasta. Jeigu turėsime laiko, e, leisiu ilgiau kalbėti, jeigu ne, tai tuomet reikės apsiriboti dviems minutėms. Bet dabar žodis komisijos nariai. E, gerbiami e, komiteto nariai, ponios ir ponai, labas rytas, pirmininkė, e, ačiū Jums už kvietimą apsilankyti pas Jūs metų pradžioje. Pirmiausiai norėčiau pasinaudoti progą ir palinkėti Jums kuo geriausių naujųjų metų tiek Jums, tiek Jūsų šeimoms ir e, taip pat tikiuosi, kad mūsų bendarbiavimas bus sklandu šiais metais. Aš e, Per praeitą mūsų susitikimą e, sakiau, kad 15 metai buvo didelių pasiekimų metai. Mes e, beveik 300 programų patvirtinome ir taip pat buvo ES lėšos naudojamas siekiant geresnio įgyvenimo 2000. 2013 metais, jūs kaip žinote, e, bendrųjų nuostatų reglamentas įsigaliojo ir Graikiją, e, likvidumo problemas, e, jo pagalbą sprendė taip pat, pabėgėlių krizės problemas sprendėme su valstybės narėmis ir 41 milijardas eurų buvo skirta tam. Gerbiami nariai, tikimės, kad šie metai bus taip pat didelių pasiekimų metai. Pirmiausiai norėčiau pristatyti Jums komisijos komunikato pagrindinius elementus. Jis vadinasi investavimas į darbo vietas augimą. Mes siekiame maksimalizuoti struktūrinių fondų įnašą. Aš jau uh, praeitą kartą pas jūs lankydamasi pristačiau pagrindinės mintis komunikato. E, šiame komunikate kalbam apie taip, kaip 454 milijonai iš e, struktūrinių mm, sanglaudos fondų prisidės prie augimo strategijos investicijų plano ir e, kai bus įgyvendinamas prioritetos bendroji skaitmenė rinka ir energetikos sąjunga. Pirmą kartą mes uh, E, valstybių narių įsipareigojimus pristatėme e, dėl tikslų, naudojant mūsų fondus iki 23 metų pabaigos. Pirmą kartą mes ne tik galime iš anksto pasakyti, kiek lėšų investuosime, bet taip pat kokiu tikimės rezultatų iki laikotarpio pabaigos. E, taip yra todėl, kad yra pakeistas reglamentas. E, jūsų komitetas pritarė tam reglamentui taip pat. Naujos programos 14 procentų maždaug sudaro bendrųjų viešų investicijų valstybėse narėse. Tai yra skaičius, kuris iki 70 procentų kai kuriuose valstybėse narėse išauga. E, lėšos yra būtina sąlyga tam, kad pasiektume rezultatų, bet E, taip pat veiksmingumas yra labai svarbus dalykas. Jeigu mes norime, kad mūsų programos būtų įgyvendinamos ir pakeistas žmonių gyvenimas, mums reikia užtikrinti, kad geriausios sąlygos investicijoms būtų sukurtos. Mes sutinkame su tuo, pritarėme tam, rengdami e, politinių priemonių dabar sistemą ir tai buvo mūsų svarbiausios linijos, derantis dėl partnerystės e, programų su valstybėmis narėmis mes turime užtikrinti, kad e, teminė koncentracija tikra būtų. Taip pat reikia užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti toms sritims, kuriuose jų daugiausiai reikia. 126 milijardai eurų yra e, skirta keturiems pagrindiniams tikslams teminėms. E, ket 40 e, milijonų moksliniams tyrimams ir 30 e, milijardų, atsiprašau, milijardų e, E, energetikos projektams. Mes taip pat taikome sąlygas ir norime užtikrinti, kad valstybėse narėse e, būtų gera reglamentavimo strateginė sistema ir kad būtų pakankamai pajėgumų gyvendinti programas. 70 e, procentų visų iš anksnių sąlygų jau yra įvykdyta, 750 beveik veiksmų planų pradėta įgyvendinti ir Tikimės, kad iki šių metų pabaigos bus užtikrintas e, visiškas taisyklių laikymasis. Mes taip pat e, žiūrime, kaip laikos, laikomasi skirtų, šalims skirtų rekomendacijų pagal Europos semestrą. E, du trešdaliai tų rekomendacijų yra susijusios su sanglaudos politika. Rekomendacijos siemos tokiamis rytimis kaip sveikatos apsaugos sistemo reformos, socialiniai trauktis, transportas, administraciniai gebėjimai. Galiausiai Dėl investicijų plano Europos labai akcentuojamos finansinės priemonės, kurios galėtų padvigubinti investicijų sumas per tas priemonės. Įgyvendant šiuos prioritetus ir siekiant rezultatų, tikimasis. E, Tikėta, tikimasi, kad poveikis bus didelis ir aš dabar pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, moksliniai tyrimai, inovacijos ir MVI E, konkurencingumas. Daugiau kaip 2 milijonai įmonių gaus paramą, e, siekiant padidinti MVI konkurencingumą. Virš 14 milijonų papildomų namų ūkių galės prisijungti prie spartaus plačiai juoščio interneto. Energetika, aplinka, transportas 17 milijonų. 70 milijonų, atsiprašau, 17 milijonų žmonių galės naudotis naujomis vandens nuotekų e, sistemomis, taip pat 12 milijonų E, geresnė prieiga turės prie gerimo vandens, taip pat 7670 MW e, atsinaunančios energetikos pajėgumų bus sukurta, e, bus 7500 km geležinkelio linijų nutiesta, iš jų 5200 pagal transeuropinius e, Europos tinklus transporto srityje. Mes tikimės, kad e, mūsų lėšos padės 10 milijonų žmonių rasti dar, kaip 40 milijonų žmonių galės naudotis geresnėmis sveikatos apsaugos paslaugomis, o 3 e, milijonai žmonių įgis naujų kvalifikacijų. Taip pat e, reikia pasakyti, kad instituciniai e, gebėjimai bus sustiprinti, pavyzdžiui, valstybių narių teisingumo sistemos bus gerinamos, e, skaidrumas viešos administracijos bus didinamas ir valstybės tarnybos profesionalumas. Tai yra keletas iš numatomų rezultatų, kurio tikimasi iš patvirtintų programų. Mūsų darbas nesibaigia tuo, dar reikia daugiau ką padaryti gyvendant programas, norint užtikrinti, kad tikrai pasiektume gerų rezultatų. Atrinkimo kriterijai projektams e, derinami su programų konkrečiais tikslais. Mums reikia vertinimo planų, kurie apimtų e, programų įnašą įgyventinant suderintus tikslus e, įgyvendinimo ataskaita pirmą kartą pateiks informaciją apie pažangą siekiant e, mūsų sutikrintų tikslų ir aš tikiuosi, kad bus e, jau gauti kitais metais e, duomenys mūsų metiniai ataskaitai. Mes taip pat pradėjome taikyti atvirų duomenų platformą, tai yra informacija apie finansavimą. E, ir numatomus pasiekimus per skirtingus fondus naujojų laikotarpių. Aš e, rekomenduoju Jums pasižiūrėti į tą atvirų duomenų platformą pagal regionus ir pamatysite, kas ten yra investuojama, e, kaip naudojamos mūsų lėšos. E, šiuo metu duomenys yra susijęs su 531 programa. Lapkričio pradžioje 15 metų buvo pateikti tie duomenys, bet vėl jie bus greitai atnaujinti. Kaip aš sakiau, aš norėčiau e, paskatinti, kad programa būtų e, dažnai e, ją gilinamasi, kad būtų skleidžiami jos rezultatai, investicijos, e, investicijų planai, Europos strateginių investicijų planas yra svarbus elementas, galbūt vietos regionė valdžia nebūtinai apie tai žino, dėl to vicepirmininkas Katainės greitai paskelbs apie gairias, apie fondų papildomumą, kad užtikrintų, jog valstybės narės gali pasinaudoti kaip galima geriau visomis galimybėmis. Baigdama noriu pasakyti, kokie mūsų laukia iššūkiai šiais metais. Mes e, norime ir toliau akcentuoti rezultatus, norime padėti valstybėms narėms gyvendinti iš ankstinės sąlygas, taip pat mes turime e, pagerinti finansinių priemonių naudojimasi, sustiprinti mūsų pastangas, supaprastinti galimybę naudotis lėšomis, galiausiai sieksime priderinti politiką prie besikeičiančių aplinkybių, kaip kad pavyzdžiui pabėgėlių krizės. Mes norime pademonstruoti, jog sanglaudos politika yra šiuolaikiška politika, kuri gali gali prisitaikyti bėgant metams ir mes norime pereiti ryštingai prie rezultatų skaidrumo ir atskaitomybės e, principų. Tai yra labai svarbu, e, kalbant apie ES biudžeto ateitį. Mes visi e, norime reformų Ir pirmieji rezultatai jau yra matomi. Manau, kad galime tuo pasidžiaugti. Dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Ačiū. Thank you. Thank you, for... Ačiū. Dėkojame komisijos nariai už tokį įdomų pristatymą. Dabar žodis koordinatoriams. Ponas Vanistelroj, gal galėtumėte kalbėti ne ilgiau nei tris minutės? Tai inova, inovacija novatoriški dalykai naujais metais. Bandymai veiksmingiau organizuoti mūsų darbą. Aš kalbėsiu savo e, gimtają kalbą ir norėčiau visiems palinkėti sėkmingų metų. Ir e, dabar norėčiau e, pakalbėti apie tai, kad parlamentas norėtų labiau koncentruotis į įgyvendinimą. Ir tai čia mes dabar kaip tik ir kalbame ne apie naują politiką, o apie įgyvendinimą jos. Turime reglamentą ir turime pagalvoti, kaip veikia tas, tas reglamentas. Truputį keista galbūt yra tai, kad šis reglamentas ir kiti e, dokumentai jau per praėjusi programavimo laikotarpį buvo parengti, o dabar matome, kad komisija šiek tiek kitaip e, elgesi. Ji koncentruojasi ne tik į atskiras temas, bet šiek tiek kitaip e, struk, e, kitokią struktūrą dokumento daro, kitaip elgesi. Tai yra jau įdomu. E, šis e, pranešimas, jisai remiasi komisijos prioritetais ir tai yra ar tai yra pagrindinis investavimo instrumentas, ar tai yra tik jo dalis. Manau, kad turime panagrinėti tuos dalykus ir turime atsižvelgti įvairius dalinius aspektus. Man trūksta vieno dalyko. Vakar e, EPP surengė e, klausimus apie sinergijas tarp fondų. Ir e, tai, ką mes anksčiau reglamente vadinome e, sinergijomis, tai yra tarsi šiek tiek apleista, pavyzdžiui, inovacijų klausimas kolega Vai dabar kaip tik dirba ties inovacijų E, planu. Mes turime kalbėti apie tai, kiek lėšų bus skiriama MVI. E, pavyzdžiui, mes, mes tarsi turėtume inicijuoti tuos dalykus ir aišku turime rūpintis, kad būtų teisingai įgyvendinami teisės aktai, mes tą ir darome, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį ir į kitus aspektus, turime atsižvelgti, kaip mes atrodome kitos, kitų komisijos politikų e, kontekste. Tai būtų toks vienas aspektas. Toliau kitas dalykas, jeigu pažvelgtume į skaičius ir į e, šalims specifinį reglamentą, e, du trečdaliai e, tų rekomendacijų, šalims specifinių rekomendacijų, jas jau buvo atsižvelgta Europinio semestro laikotarpiu. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip tai yra susijęs su ekonominė valdysena ir su tuo, ką mes dabar darome. Galbūt tai galima kažkaip susijęti su nauja politika. Norėčiau išgirsti daugiau e, informacijos šioje srityje. Labai gerai, kad pateikėte mums. E, e šiek tiek informacijos, mes į ją atsižvelgsime, mes galbūt paieškosime, kaip galėtume naujoviškiau skirti pranešėjus, e, kad galėtume didesnį dėmesį skirti e, šiai sričiai. Bet, kaip jau minėjau, mums reikia kažkaip tarsi keisti požiūrį į sanglaudą, į sanglaudos politiką ir, e, ir pavyzdžiui, koncentruotis į ekologinės problemas, į darbo vietų kūrimą. E, E, tai yra nebūtinai laikytis šios e, prezentacijos, e, bet parlamentas turėtų, galėtų turėti savo požiūrį, nereikia laukti septintos sanglaudos politikos ataskaitos. E, aš manau, kad dauguma dalykų vyksta per nelik lietai. Mes dabar tarsi turime sulaukti septintosios sanglaudos politikos ataskaitos ir tik tada galėsime pasakyti, kas vyksta ateityje. Man atrodo, kad jau dabar mes turime renkti e, tą naują politiką, mes turime e, konsultuoti su kitais komitetais, turime pažiūrėti, kokia dabar yra padėtis ir ką mes galime daryti ateityje. Mes kaip tik dabar turime išnaudoti esamą laiką ir pasakyti, pasakyti, e, ko trūksta, kokie yra signalai, ko reikia. E, taigi tokios būtų mano pastabos. Ačiū. Thank you. Ačiū. Pone Kreil, žodis jums. Vėlgi, nelgiau kaip tris minutės, prašau. Äh, aš pabandysiu kalbėti e, trumpai, dalį jau pasakė kolego, kolega, ką aš norėjau pasakyti. Iš pradžių norėčiau padėkoti komisariai, kad atvyko į mūsų komitetą. Uh, Norėčiau užduoti vieną klausimą. Pirmadienį lankėsi Niderlandų ministrai pristatydami savo pirmininkavimo programą ir buvo aišku, kad jie norės skatinti miestų plėtros programą. Todėl man kyla klausimas, ar jūs e, komisijoje turite tam tikrų lygiai grečių planų e, tam, ką planuoja Niderlandai per savo pirmininkavimą, taip pat ir dėl ponios Vespal pranešimo, kaip pranešėja dėl E, daugiametės finansinės perspektyvos peržiūros, e, aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Sanglaudos politika dabar tarsi patiria didelį spaudimą. Ir dabar kaip tik yra e, planuojamos lėšos, yra tas vidurio laikotarpio peržiūros laikotarpis ir mes turime e, drastiškai mažinti sanglaudos politikos lėšas ir didžioji parlamento narių dauguma yra prieš, pasisako prieš tokius e, apkarpimus. Todėl man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ar e, komisijoje vyko diskusijos šią temą. Ir taip pat norėčiau sužinoti, nes tai yra susiję su e, programų įgyvendinimu. Ar yra kažkokios patirties, dar nesenios patirties dėl sunkumų, e, biurokratinių sunkumų e, tos supaprastinimo darbo grupės? Ar kada mes galėtume tikėtis gauti pirmą jų ataskaitą ir, ir tikėtis kažkokios pažangos. Ačiū. Thank you, thank you very much. Ačiū. Pone Tamašič toliau. Dėkui. Nors e, vieta pagristas požiūris susijęs su iššūkiais, bet prastai e, mažai praktiškai įgyvendinti e, reglamentuose numatyti reikalavimai dėl integruoto požiūrio į teritorijų planavimą ir tai įneša sumaišties. Viena iš konstatuojamų problemų yra programų kūrimas nuo viršaus žemyn. Ir todėl nepakankamai atsižvelgiama į teritorijų ypatingą situaciją. Kai kuriuose rytų Europos šalise e, dar prisideda politinės e, nacionalinės preferencijos ir lobizmas kaip išspręsti ir atremti šį iššūkį. Ačiū. Ačiū, ponas Jakovčič. Norėčiau pasisveikinti su komisare ir noriu vis pirma pasakyti, kad šiame pranešime yra nemažai temų, kurias reikėtų rimtai pasvarstyti. Aš kalbėsiu apie porą dalykų, o kolegos tikriausiai dar praplės šias rytis. Noriu akcentuoti štai ką migrantų krizėje, kuri apima keletą žemynų, labai svarbu įgyvendinti koordinuotą Europos politiką. Vienas iš tos politikos ramsčių yra regionams skirta politika. Turime e, pa, išsiaiškinti, kokios bus tos krizės pasiekmes. Kai kurie rezultatai jau matomi, tačiau turime būti labai atsargus ir stebėti, kaip toliau viskas vystysis. Ši krizė e, dar nesibaigs o migrantų, atvykstančių migrantų srautas didės. Antras aspektas, kurį norėčiau akcentuoti, yra štai koks. Makro regioninis bendradarbiavimas yra parlamento ir komisijos renkta strategija ir aš ją sveikinu. Aš esu Adrijos Jonijos jūrų strategijos rengėjas. kalbant apie makroregioninę politiką, kol kas nėra nei pinigų, nei struktūros, nei reglamento. E, tai yra e, būtini dėmenys, kuriant strategiją. Aš suprantu, kad nėra lėšų, nes pinigų trūksta. Suprantu, kad gali nebūti ir reglamento, reglamentavimo, nes e, pakankamai yra priimta teisės aktų. Tačiau turėtų būti sprendžiamas struktūrų klausimas. Konkrečių e, šios Jonijos Adrijos jūrų strategijos atveju, pavyzdžiui, Pulijos regione yra 6 milijonai gyventojų, Slovenijoje 2 milijonai, Kroatijoje 4 milijonai. Tarp mūsų yra didžiulių skirtumų e, gyventojų skaičiaus turėtume koordinuoti strategiją. Aš rytoj būsiu Romoje ir kalbėsiuosi su Italijos vyriausybės atstovais. Nesakau, kad tai turėtų būti struktūra susijęta su ES ar komisija, bet reikės pradėti dialogą, diskusijas dėl struktūrų, nes kitaip mes nepasieksime sėkmės savo pastangose. Prašau. Ponas Somarži, ačiū, ponė. Pirmininkė, ponė komisijos narė, norėčiau Jums palinkėti e, gerų metų. Jūs lankėtės mūsų komitete praėjusiu metu pabaigoje, kalbėjome apie kitus klausimus, jūs pateikite atsakymus į mūsų klausimus ir aš norėčiau nebegrįžti prie tų įvykusių diskusijų. Dabar prasideda 2016 ir galime apžvelgti 2015-uosius, nes man atrodo, kad tie metai buvo pilni įvairiausių pavojų, iššūkių Europos Sąjungai. Tai buvo nepaprastai sudėtingi metai ir tikriausiai galime sakyti, kad prasidantis 2016-ieji e, siejame su tam tikromis viltimis, tačiau iškyla rizika, kad kai kurie Europos projektai vėluos. 2015-aisiais e, svarbiausių klausimų buvo Graikijos krizės išsprendimas. Mūsų komitetas įnešė savo indėlį sprendžiant šią krizę ir aš nečiau dar kartą čia pažymėti, kad įvairūs Graikijos gelbėjimo planai buvo rengiami ir reikia pasakyti, kad vienas dalykas tikrai yra aiškus, kad dėl Graikijos vyriausybės e, atsakomybės, e, savo atsakomybės suvokimo pavyko išgelbėti Europą, išsaugoti ją tokiu pavydalu, kokia ji yra dabar. Kita 2015-aisiais išklausi problema tai terorizmas. Kai, kurie, kai kurios priemonės įdėktos, bet matome, kad buvo, suvokiama, kad buvo pasikesinta į Europos šerdį esmę, į Šengeno projektą. Ir, ir matome, kad, kad Europoje vėl kyla sienos tarp valstybių ir panašu, kad tos problemos tampa vis aktualesnėmis. Ir galiausiai e, migrantų krize ir apie tai vakar kalbėjome su pirmininkaujančiais Niderlandais. Ir taip pat manau, kad svarbu panaudoti sanglaudos politikos priemonės čia ir siekti integruoti migrantus, bet bandant išspręsti migrantų krizę, matome, kad nemažai valstybių atsiriboja nuo vertybių, kuriomis yra paremta Europos Sąjunga. Ir čia manau, kad turime išlikti ypač budrus, stebėdami šią situaciją. Ir čia norėčiau nubrėžti sąsajas ir su pranešimu dėl sanglaudos. E, reglamente yra numatytos makroekonominės sąlygos. Ir atrodo, e, bet aš nepritariu tai nuomoniai, kad šiandien tam, kad išgyventų Europos projektas, negalime viršyti 3 procentų ir 0,5 procentų ribų e, numatytus sanglaudos lėšoms. Bandėme laikytis tų e, ribų, bet atrodo, kad buvo lab, bu, iškilo didžiulių sunkumų e, kad rastume mechanizmus, kuriuo pagrindu būtų puoselėmas Europos vertybės ir būtų laikomasi pagrindinių teisių. Ir atrodo, kad kai kurios valstybės ir toliau e, abejoja tomis teisėmis, kėsinasi į jas. Ir jeigu norime, jeigu suvokiame, kad Europos projektas yra ne tik 3 procentai ar pusė procento struktūrinio deficito, juk Europos projektas visų pirma apima vertybės ir tiems, toms vertybėms iškilo pavojus. Tai iš tikrųjų didžiulė grėsmė. Paskutinis mano pastebėjimas dėl e, veiklos rezultatų. Galima sakyti, kad iš, yra tam tikrų problemų bandant pasiekti iškeltų tikslų. Tačiau noriu pasakyti, kad tai, kas, kelia, kas labiausiai kliudo siekti e, rezultatų, tai ta Europos e, politiką, kuri yra netinkama ir kuri neleidžia užtikrinti augimo ir atsigavimo. Ir būtent regionų politika leidžia išlyginti, subalansuoti tos politikos padarytą žalą. E, Galime tik įsivaizduoti, kaip, kas būtų, jeigu būtų gyvendinama ta visa politika be regionų politikos. Todėl reikia visą tai apmastyti ir aiškiai akcentuoti, konstatuoti, kad būtent regionų politika leidžia išlyginti situaciją ir pasiekti tikslų, kur, kuriems mes visi pritarėme investicijų ir augimo srityje. Ačiū. Toliau žodis ponui Europijai. Prašau, trims minutėms. Ačiū pirmininkė, gerbimo komisarė, <clears throat> dėkoju už jūsų atvykimą ir pristatymą ir linkiu jums sėkmės tuose planuose juos įgyvendinant. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tokią vieną, vieną reiškinį, tai yra būtent darbo vietas. Darbo vietas ypatingai e, regionuose, ypatingai kaimiškose vietovėse ir tiek kiek aš turiu patirties mano manymu iš tikrųjų kodėl vyksta judėjimas iš kaimiškų vietovių iš regionų į didmiesčius į kitus miestus dėl to kad nėra darbo vietų kuriose būtų pakankamai galima sakykime uždirbti. jeigu atlyginimai yra maži žmonės važiuoja į tas šalis kur didesni atlyginimai tada susidaro miestuose didmiesčiuose e, e, trūkumas e, socialinės infrastruktūros dideli kamščiai transporto neužtenka gyvenamo ploto kai tame tarpe šimtas penkiasdešimt kilometrų nuo didmiesčių nuo miestų yra pakankamai reiškia ir išvystyta socialinė infrastruktūra bet ten trūksta darbo vietų ir tiek kiek iš patirties žinau kada buvo įgyvendinamas septintų tryliktų metų periodas tai vis dėlto e, daugumoje sprendimus priiminėjo centrinės valdžios arba nacionalinės valdžios ir vykdė programas kurios daugiau vystytų infrastruktūrą daugiau vystytų e, sakykime e, reiškia investicijos į transportą investicijos į kelius o būtent darbo vietų e, aspektu arba darbo vietų požiūriu praktiškai buvo labai mažai įgyvendinama. todėl norėčiau aš jūsų paklausti ar nebūtų e, poreikis toks ar nebus galimybė tiesiogiai remti darbo vietas regionuose kad e, paleidus rėmimą bendru konkurenciniu principu laimi didmiesčių projektai nes ten yra didesnis pelnas didesnės galimybės o regionų projektai kaimiškų vietovių projektai jie paprastai nelaimi ir negauna paramos ar nebūtų galimybės kad tie pinigai būtų kaip tik nukreipti į regioninį aspektą į regioninius projektus. Ačiū. Thank you. Thank you very much, Madame Damato. Ačiū, ponia Damato. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisariai už tai, kad jį vėl atvyko į mūsų komiteto posėdį. E, mes šiandien kalbame apie komisijos komunikatą ir aš čia matau tokį praktinį pos, požiūrį dėl to, kad išvardintos atitinkamos temos tai yra tarsi nauja savybė e, planavime komisijos. E, ir iš vienos pusės yra kalbama apie finansinės lėšas, apie finansavimą ir mes tikimės, kad tas finansavimas ir egzistuos, išliks toks pats ir po to, kai bus atlikta daugiametės finansų programos peržiūra. Ir e, taip pat čia kalbame apie tikslus, kuriuos reikia įgyvendinti. Tačiau reikia dėja pasakyti, kad daugelį valstybių ir narių nėra tų e, gerų sąlygų. E, ir čia norėčiau paminėti e, viešuosius pirkimus ir administracinę naštą. Ir tai e, sudaro problemas įmonės. E, todėl noriu paklausti, ar jūs nebijote, kad atotrukis tarp skirtingų regionų dar padidės, ypač dėl tų e, skirtingų aplinkybių, dėl tos atmosferos, kuri galbūt ne visada yra palanki in investicijoms. Ar jūs tikitės įgyvendinti tas sinergijas, nes man atrodo, kad tai yra labai sudėtingas uždavinys. Toliau dėl finansinių priemonių. Ar jūs įsivaizduojate, kad toksai finansinių priemonių e, taikymas, toks panaudojimas, ar jis yra įmanomas, ypač atsižvelgiant į tai. E, E, kokie poreikiai yra vietos valdžios institucijų, nes e, dažnai e, tų priemonių, finansinių priemonių kaštų ir naudos ataskaitos yra labai sudėtingos. Ir galbūt, ar nemanote, kad dabar reiktų koncentruotis į darbo vietų kokybę ir tvarumą? Dabar suteiksiu žodį komisariai, kad jie atsakytų į pirmąjį klausimų raundą, o paskui mes tęsime e, diskusijas. Prašau, komisarė. Thank you. <clears throat> Thank you all for, uh, all this. Ačiū Jums visiems, ačiū Jums už pastabas, už klausimus. Pirmiausiai, uh, ponui Vanilnisteroj noriu atsakyti. Komunikatas yra susijęs su tuo, kaip fondai gali prisidėti prie investicijų plano e, augimo. Ir kalbama apie įsipareigojimus, e, kuriuos prisėmė valstybės narės siekdamos rezultatų iki 2023 metų. Jūs teisingai sakote, svarbiausia dalis e, bus įgyvendinimas. Manau, kad labai svarbu yra tai pastebėti, nes šimtų procentų viskas priklauso nuo valstybių narių. Kalbu apie gyvendinimą, bet komisija savo ruoštų teikia gairias, padeda, mes su vicepirmininku Katainenu rengėme gairias dėl Junkerio plano, struktūrinių fondų, nes puikiai žinome, kad daug valstybių narių nežino, kaip suderinti įvairius fondus, juos kartu naudoti geriems, dėliems projektams įgyvendinti. Tai yra kita tema, mes negalime e, Bruselėje parengti visų e, projektų valstybės narės, regionai yra už tai atsakingi, jie turi e, identifikuoti regionų poreikius ir numatyti uh, E, kokie projektai naudingi. Taip pat siekėme gairių dėl ryšių su programa Horizontas 2020. Jums tai aktualu, kiek žinau, e, visos šios priemonės skirtos meistriškumui plėtoti, e, šalims skirtos rekomendacijos. Derantis dėl naujų programų, tai buvo elementas, centri, centrinis elementas darybose – nes mes visų šalių prašėme priderinti savo programas atitinkamai ir sureaguoti į rekomendacijas skirtas e, konkrečioms šalims. Ponai Krell, galiu pasakyti, jog esu dėkinga užmintis apie miestų darbo tvarkę. Praeitą savaitę kai vyko pirmasis susitikimas su pirmininkaujančiais Niderlandais, apie tai kalbėjome. Esu e, dėkinga Niderlandams, nes e, miestų darbo tvarkė labai aktuali Niderlandams. Tikiuosi, kad birželio pradžioje ar gegužės pabaigoje Amsterdamo paktas e, bus patvirtintas visos valstybės narės reiškia pritarimą Amsterdamo paktui miestų darbo tvarkė, nes kol kas yra labai daug nenoro dėl subsidiarumo principų, kurie susijęs su miestų darbo tvarkė. Ir pirmą kartą e, šiuo metu visos valstybės narės e, kalba apie tai, kad tikrai reikia miestų darbo tvarkės. E, tai bus ne ES ar valstybių, bet regionų labiau E, susitarimas ir mes pirmą kartą 15 milijardų tiesiogiai e, skiriame miestams. Miestai tas lėšas valdys, tvarkysis ne tik transporto sistemoms plėtoti, bet ir plėtojant administracinius gebėjimus, uh, E, prioritetus apibriežti bus galima naudojant lėšas ir e, naudoti tas lėšas atsižvelgiant į žmonių tiesioginius e, poreikius. Mūsų nuomonė reikėtų arčiau politikos priemonės įgyventi arčiau žmonių. Bus taikom ir novatoriškų veiksmų miestų kontekste. Aš tikiuosi, kad galėsiu pavasarį vėl atvykti pas Jūs ir papasakoti apie pirmuosius rezultatus dėl supaprastinimo. Mes jau Esame apibrėžę keletą sričių, kur e, galima kai ką keisti ir dabartiniu laikotarpiu. Aš, aišku, e, tikiuosi visų jūsų paramos. E, pasižiūrėti reikia, ar mums reikia kažko per atliekant daugiametės finansinės programos peržiūrą ir galvoti, kaip e, rengtis tolesniam supaprastimui per kitą programavimo laikotarpį. Mes turime dirbti ir su valstybėmis narėmis, nes jūs labai gerai žinote, kad daug valstybių narių nustato sąlygas, e, taisyklės, e, kurie nėra išvardyti mūsų reglamentuose. Mes Dabar matome, kad 30-40 parašų reikia kuriems projektams, bet ES to nereikalauja. Aš tikiuosi, kad pavasarį mes e, parengsime pirmąjį tyrimo projektą apie supaprastinimą. Dėl daugiametės finansavimo programos peržiūra komisija e, jau yra pranešusi, kad parengėmiai darbai prasidėjo, bet dabar yra pernelyg anksti kalbėti apie kokias nors išvasda, išvadas tos peržiūros iki šių metų pabaigos. Komisija pateiks vertinimą apie tai, kaip veikia daugiametė programa, atsižvelgiant į ekonominę padėtį aktualią, taip pat į naujausius makroekonomikos e, projektus Kaip aš sakiau, komisija pateiks teisėkurus pasiūlymą dėl daugiametės finansavimo programos peržiūros diskusijos kol kas e, tęsiasi. Šių metų pavasarį vėliausiai komisija su visomis valstybės narėmis bus peržiūrėjusi bendras sumas e, lėšų skiriamų pagal sanglaudos politiką 7-20 metams augimui e, skatinti e, skirtas, taip pat bus kalbama apie kitų metų biudžetą ir e, tarpinė peržiūra e, daugiametės programos mums leis pasižiūrėti, kaip su paprasnio priemonės pasiteisino, kaip rezultatų siekimo geresnių priemonės veikia, kaip e, tai siesi su veiksmingu naudojimu ES lėšų gyvendinant daugiametę finansavimo programą. Komisija ketina E, akcentuoti kaip galima geresnį lėšų panaudojimą ir laukime jūsų Europos parlamento nuomonės e, šioje srityje. Europos e, audito rūmai taip pat ar savo žodį ir mes dabar turime pasižiūrėti, kaip mes vertinsime šią tarpinę peržiūrą. Pone Tomašič kalbėjo apie daug kliūčių egzistuojančių, tačiau jeigu kalbėsime atvirai, politinės preferencijos, e, kurias jūs minėjote, valstybėse narėse darosi vis mažiau aiškios dėl e, naujos reglamentavimo struktūros, kuri dabar veikia informacijos technologijų sistemos daugelie šalių nebeleis pagal preferencijas numatyti projektų. Mes turėtume e, akcentuoti visą laiką, kad regioninė politika neturi būti siema su politika, ji pirmiausiai tarnauja žmonėms. Ir reikia galvoti, kas yra naudos gavėjai. Norėčiau Jūs pat patikinti, kad komisija turi rodiklius, yra reglamentai, taisykliais ir mums tai yra svarbiausi dalykai. Dėkuoju ponė Jakovčič Jums už tai, kad paklausėte apie migraciją. Mano nuomonė tai yra šiuo metu labai aktualus, aktualus klausimas. Mes turime žinoti, kad e, turime tam tikrų prievalių, solidarumas ir e, prievalės atsakomybė turėtų reikštis iš vien. Rugsėjai buvo patvirtintas atitinkamas komunikatas, jame e, sakoma, kad sanglaudos politika turi prisidėti sprendžiant naujus iššūkius. E, tų iššūkių nebuvo e, prasidėjo programa, prasidėjus programavimo laikotarpį operacinėms veiklos programoms, pradant veikti ir reikia, kad ES lėšos, pavyzdžiui, regionės plėtros fondų lėšos būtų naudojamos uh, sprendžiant e, tam tikras problemas ir jeigu reikia, galbūt galima modifikuoti tam tikras programas. Kai kurios šalis jau naudoja šias lėšas ir ankstesnių laikotarpių lėšas. E, pavyzdžiui, Berlyne aš lankiausi, mačiau, kaip vienoje vietovėje lėšas naudojamos migrantų integravimui. Paryžiuje panašiai dirbama, tačiau e, daugeliu šalių tai yra kažkas visiškai naujo. Iki šiol tik Italija prašė pakeisti programas ir mes 220 milijonų eurų skiriame kitiems tikslams pagal 7-13 metų programas. Tos lėšas dabar skirtos skubioms problemams e, spręsti, pavyzdžiui, apgyvendinimui e, laivams, e, patrulių, e, jų veiklai finansuoti. E, Daugiau prašymų nebuvo e, pateikta dėl keitimo programų. Mes Taip pat rengiame gairias dėl e, veiksmų susijusių su pabėgėlių ir migrantų integracija. Socialinis fondas bus panaudotas taip pat regionės plėtros fondo lėšos tam, kad būtų galima padėti e, atitinkamos valdžios institucijoms e, priderinti struktūrinius fondus, juos geriau panaudoti, integruojant, priimant migrantus pabėgėlius. Pagal Graikijos, Kipro tarp regioninė bendradarbiavimo programa paprašyta taip pat e, kai ką pakeisti. E, programa bus pakeista, vienas milijonas eurų bus dabar skirtas migracijos priemonėms. Mes matome, e, kad diskusijos tęsiasi, tiksliau mes tęsime diskusiją su valstybėmis narėmis dėl panašių dalykų Vokietijoje Brandenburgo federalinė žemė yra pirmasis regionas, kuris paprašė e, Europos investicijų fondo paskolos, kuri būtų naudojama e, padėti šiam regionui, kad būtų galima geriau spręsti migrantų krizės e, problemas. Mes žinome, kad Brandenburgo žemė pasirašė sutarimą su Europos investicijų banku, kuris įsipareigojo suteikti 120 milijonų eurų E, pabėgėlių apgyvendinimo mm, patalpoms ar atnaujinimui tam tikrų patalpų, kuriuose būtų galima e, apgyvendinti pabėgėlius. Aš minėjau regionės plėtros fondą, bet yra įvairių būdų per Europos investicijų banką, uh, padėti apgyventinti, suteikti būstą prieglopščio prašytojams, e, kurie atvyksta į Brandenburgo žemę. Tai bus e, pavyzdys ir kitiems regionams. Pone Jakovčič, e, aš galbūt per daug plačiai kalbėjau apie migraciją, bet tai labai svarbi problema, o makroregioninė strategija taip labai svarbu, kaip šalis tarpusavėje bendradarbiauja ir aš tikrai laukiu metinio forumo Dubrovnikė. Manau, kad surenksime labai gerų diskusijų. Pone Omaržy, dėkoju Jums. Jūs tikrai išreiškėte daug vilčių šiame pesimistinėme pasaulyje. Aš taip pat esu optimistė. Jūs kalbėjote apie Graikijos krizę. Pavyzdžiui, buvo dienų, kai nežinojome, kur žengs e, ta šalis ir lėšos mūsų labai padėjo Graikijai, pirmiausiai sprendžiant likvidumo problemas, jos buvo nepaprastai aktualios, mes e, patvirtinome tam tikras priemonės ir jūsų komitetas e, prisidėjo. Buvo teisės aktai atitinkamai pakeisti, tai mano nuomonė yra svarbu. Svarbu sekti taip pat, kaip kaip panaudojamos lėšas, taip pat e, mes turime sekti, kaip naudojamos struktūrinių fondų lėšos Graikijoje e, visos valstybės narės pateikė ataskaitas apie struktūrinių fondų e, naudojimą ir mes pamatysime rezultatus. 2016 e, metai yra pirmieji metai. E, nuo šių metų kasmet komisija pateiks kasmet ataskaitą apie tai, kaip valstybės narės įgyvenina, naudoja lėšas kasmet ir bus vertinimo tai ataskaitos. Tai labai svarbu mano nuomonė, bet turime ir kitų iššūkių uždavinių, migracija, uh, Pavyzdžiui, bet kalbame apie migracijos krizę mes tik tai e, pagal savo politinį kontekstą, bet man atrodo, kad sinergijos migrantų krizę sprendžiant yra iš tiesų labai svarbios. Aš manau, jog mes e, perėjome nuo e, skubių situacijų, ypatingų situacijų sprendimo prie integracijos etapo ir tai e, uždavinys ateinančiams metams pabėgėlių socialinė integracija. Tai, mano nuomonė, yra labai svarbi. Mes kalbėjome su pirmininkaujančiais Niderlandais, jie labai nori spręsti šias problemas, taip pat taryba vasarį susitiks visi 28 ministrai e, kalbės apie pabėgėlių krizę. Tai bus be nesvarbiausias klausimas. Aš sutinku su jumis solidarumas, kaip sakiau, e, ir prievolės turėtų būti vertinamos kartu, demonstruojamos kartu. Tie iššūkiai neturėtų e, aišku, užtemdyti mūsų vertybių, mes jų neturėtume atsisakyti. Bet taip pat reikia prisiminti, kad yra finansinių suvaržymų dėl deficito priemonių. Komisija patvirtino atitinkamas priemonės tam, kad valstybės narės e, galėtų tvarkyti su krizės e, padariniais ir kad neužsidarytų deficito krizė. E, mano draugas Moskovici, e, kuris yra prancūzijos atstovas, dirba šią srityje ir labai e, norėčiau paskatinti jūs pakalbėti su mano draugu Pieru apie deficitą. Tai yra didžiulė problema daugeliu šalių. Aš taip pat suprantu, kad kai kurie regionai neturi priežasčių būti nubausti dėl to, kad vyriausybės e, nesugebėjo laikytis tų biudžeto e, deficito apribojimų, kurias nustatė, kurios nustatė komisija. Regionai nekalti dėl to, jeigu centrinė vyriausybė nesilaiko deficito reikalavimų. Pone Ropė apie darbo vietas. Aš dabar pakalbėsiu savo kalbą, rumunų kalbą. E, reikia galvoti apie kaimo vietovės, e, apie užimtumą kaimo vietovėse. Tai nepaprastai svarbus elementas. Ir taip pat e, matome, kad žmonės keliasi į miestų teritorijas – mes e, matome, kad miestai yra augimo varikliai. Jie yra labai svarbus, nes miestai e, užtikrina pažangą ir regionuose, kurie susiduria su dideliais iššūkiais. Iš tiesų, ateityje mes turėtume pasižiūrėti, kaip kaimo politiką naująją įgyvendinsime. Mes jau e, daug kartų kalbėjome apie tai su komitės nariu Hauganu, kuris atsakingas už žemės ūkį. Mes e, turime suvokti, kad žemės ūkio politika nereiškia tik tai išmokų paramos ūkininkams. Reikia kalbėti ir apie darbo vietas šiame kontekste. Ir e, mes. E, turi, turime galvoti apie 2-3 e, miestus, kaip dabar yra 2-3 miestai ir paskui skurdus e, kaimo, kaimiški regionai. Mes turime e, kaimo vietovėse galvoti apie tikrą regionę politiką ir per ateinančius septynerius metus mes žiūrėsime, ieškosime galimybių ir numatyti galimybės valstybės, valstybės narėms prioritetus konkrečius nusistatyti tiems regionams. Uh, noriu pasakyti, koks yra svarbus finansavimas, kuris skirtas e, mažoms vidutinėms įmonėms, kurios nepaprastai svarbu vaidmenį vaidina e, kaimo vietovėse. Ir mes e, ketiname dėrėtis su valstybėmis narėmis, mes ketiname joms rekomenduoti, kad mažos ir vidutinės įmonės uh, E, pirmiausiai veiktų tuose regionuose, kurie yra mm, nepalankiose zonose, kaimo vietovėse. Mes su komisijos nariu Hauganu dirbame kartu ir siekiame skleisti tokį tikslą. Kalbėsime apie tai iki mūsų kadencijos pabaigos, kad mes galėtume, e, pavyzdžiui, įdėkti e, kaimo vietovėse plačiai juosti interneto e, e, ryšį. Aš anksčiau buvau sukritikuota už tokias mintis. Man buvo pasakyta, kad kaimo regionai mm, mm, net neturi bazinių sparčiojo interneto ryšį E, infrastruktūrų. Ir mes tikrai turime kalbėti apie tokį internetą tam, kad e, galėtume e, leisti mažoms ir vidutinėms įmonėms veikti. 21 amžiuje mes nebegalime nusigręžti nuo tokios būtinybės turėti internetą kaimo vietovėse. Aš savo nuomonę asmenišką galiu išsakyti. Aš sieksiu už užtikrinti e, darbo vietas. Mano nuomonė, reikia užtikrinti darbo vietas e, visuose lygmenyse e, regionuose ir darbo vietų kūrimas tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse yra vienas iš mano prioritetų ir tai turi atspindėti veiklos programuose ir partnerystėse su valstybėmis narėmis. Există diferențe mari între, între stat. Ačiū, ponė Damato. Ir iš tikrųjų yra labai didelių skirtumų tarp valstybių narių. Ir manau, kad regionų politikos tikslas ir yra būtent e, sumažinti tuos e, atotrukius išsivystimo tarp regionų. Per savo kadenciją E, iki šiol dirbdama, aš ypač akcentavau Italiją. E, Mecodžornė lankiausi e, du kartus, taip pat savo kadencijos pradžioje. Ir manau, žinau, kad pradžioje buvo manoma, kad nepavyks įgyvendinti tų visų veiklos programų, bet aš lankiausi Sicilijoje, kampanijoje ir aptariau situacijas vietos valdžioje ir konstatavau, kad padaryta pažanga ir e, savo kadencijos metu turėsiu galimybę dar kartą nuvykti galbūt e, geležinkelis, geležinkeliais e, iki Neapolio. Ir taip Italijos šiaurės pietų ašies vystimasis bus subalansuotas. Tai, ką jūs sakėte, labai svarbu. Administraciniai gebėjimai turi būti sustiprinti. Ir iš tikrųjų, kai kuriuose regionuose Būtent to labiausiai trūksta ir būtent, e, kalbant apie tai, mes dar kartą turime akcentuoti, jog kartais administraciniai gebėjimai ir netgi, yra netgi svarbesni už skiriamas e, lėšas iš fondų. Aš esu pragmatiškas žmogus Aš nenoriu dubliuoti pastangų panaudojant e, finansinės priemonės. Mums reikia 20 milijardų, e, remiantis mūsų vertinimais. Ir e, draugės su vicepirmininku Katainen mes tikimės, kad mums pavyks panaudoti visas finansinės priemonės, kurias turime. Kai kuriuose srityse tos finansinės priemonės gali pasiekti labai konkrečių pokyčių, pavyzdžiui, sumažinti priklausomybę egzistuojančias priklausomybės apribojimus, bet tie, tos finansinės priemonės nėra visų problemų sprendimas. Reikia alternatyvos veiklos programoms, gyvybingos alternatyvos. Manau, kad visos veiklos programos turi visų pirma apimti poreikius, remtis poreikiais ir finansinės priemonės turi būti skirtos ten, kur jos tikrai gali padėti pasiekti pokyčių, ypač kaimo vietovių e, vystime. Ačiū už jūsų komentarus. Aš konkrečiai dabar nekalbėjau apie Italiją, bet galiu jūs patikinti, kad ateityje e, sieksime kad e, regionų išsivystimo skirtumai būtų kiek įmanoma sumažinti. Ir tai yra regionų politikos matmuo. Regionų politika turi uh, padėti mažinti tuos skirtumus. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus man užduotus klausimus. Ačiū. Iš tikrųjų, ačiū. Tai buvo pirmasis klausimų randas, kurį, kur, kur, kuriame kalbėjo koordinatoriai. Toliau mano e, norinčių pasisakyti sąrašai yra dešimt pavardžių ir prašysiu visų nepamiršti laiko ir prašysiu visų kalbėti neilgiau nei vieną minutę ponas Van Miltenberg. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma dar kartą pasisveikinti ir palinkėti kuo geresnių naujų metų. Jie bus aktyvus ir dėmesį skirsime augimui, darbo vietoms ir tvarumui. Gaila, bet nuo pat metų pradžios turiu būti kritiškas nes reikėjo e, paskelbti komunikatą apie dėrybas su įvairiais atstovais, e, dėrybas dėl partnerysės programų ir, opera, e, ir veiklos programų. Aš tikėjausi kokybinės analizės, kokybinės apžvalgos, kaip sekėsi uh, dėrėtis dėl partnerystės. Vietoj to yra cituojami įvairūs skaičiai, deklaruojamos, e, deklaruojami ketinimai. Nėra analizės, yra daugiau e, kiekybinių duomenų, pasigendu kokybinio aspekto ir gaila, nes man atrodo, kad būtent Europos komisija privalo uh, E, vykdydama savo pareigas pagal bendrųjų nuostatų reglamentą, būtent taip dirbti. Ir man atrodo, kad tai tikrai nepadeda mums tobulinti procesą. O procesas tai yra partnerystės sutarčių sudarimas ir kokybinės veiklos programos. Noriu paklausti, ka, ka, ko tada vertas šis komunikatas, šis pristatymas, nes, kaip Vanis Telroj minėjo, nėra sąsa jūsų šalims skirtomis rekomendacijomis. Jūsų pranešime nėra informacijos apie šalis, apie nacionalinį lygmenį ir tai, sakyčiau, yra praleista proga. Todėl noriu paklausti, ar numatote, ar Europos komisija numato, ar būtų įmanoma parengti darbinį dokumentą, uh, kuris papildytų jau nuveiktą darbą, kuris yra aptartas šiame komunikate. Ir tai yra išties labiau e, kiekybinė analizė, bet nėra įvertintos kokybinių požiūrių partnerystės sutartis ir galbūt galėtumėte pateikti papildomos informacijos ir surenkti vertinimą remiantis ne skaičiais, o kokybę. Ačiū. Ačiū. Kolegos, atsiprašau, bet turiu priminti, kad, kad turėtume kalbėti trumpiau. Ponas Arimo toliau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, jums, ponė komisarė, norėčiau palinkėti laimingų ir sėkmingų 2016 metų, taip pat norėčiau palinkėti sveikatos, o visa kita ateis savaime. Norėčiau užduoti keletą konkrečių klausimų, kalbėsiu apie Graikiją ir apie. E, ankstesnio programavimo laikotarpio e, pro, projektus yra <clears throat> tam tikras skaičius, 181 projektas, kurie nebuvo įgyvendinti. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kurie iš tų projektų yra, kuriems skiriamas absoliutus prioritetas. Ar tai yra tie 16 projektų, kuriems uh, E, yra skirta atitinkama e, kategorija. Ir toliau kitas klausimas, kokie konkretus papildom, pap, kokios konkretos papildomos priemonės bus taikomos, kad būtų baigti šitie projektai. Ir trečias, tai yra papildomas klausimas, kaip jūs vertinate e, pagal paramos e, tarnybos darbą. Ar Graikija pakankamai bendradarbiauja, ar yra kažkokių ataskaitų. Ir toliau e, dėl bendro finansavimo, e, kad būtų įgyvendinti tie projektai, ar yra kažkokios pažangos pasiektos. Dėkoju. Toliau kitą klausimą užduos ponas Novakov. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė. E, mes puiku, kad galime aptarti naujausias detalės susijusias su regionų e, plėtros politika Europos Sąjungoje. Man, e, mane domina reformų paramos programa ir e, tai, kad komisija kiek įmanoma greičiau pasiektų rezultatų dėl šalims skirtų rekomendacijų kasmet yra skiriama e, pakankamai daug lėšų e, šioje srityje, todėl aš norėčiau užduoti tokį klausimą, kaip komisija e, vengs e, veiklos programų persidengimo ir kaip ji gerins administracinius gebėjimus ir geresnė, sieks geresnės valdysenos. Ir E, ar bus e, daromos ekspertizės e, vietoje, ar valstybėms narėms bus pasiūlyta tokia galimybė, ar nebūtų lengviau remtis dabartinę egzistuojančią techninę pagalbą, o ne kurti kažkokių naujų priemonių. Jeigu mes kalbame apie reformas, tai iš tiesų valstybėms narėms reikia mažiau patarinėtojų. Mes jau dabar turime tam tikras rekomendacijas, šalims skirtas rekomendacijas, reikia jas visų pirma įgyvendinti. E, kokių rezultatų tikitės iš pasiūlytų programų ir galiausiai e, pasiūlytų programų trukmė yra keturi metai. Kaip mes žinome, e, rimtų reformų, pavyzdžiui, švietimo srityje trukmė yra žymiai ilgesnė. Kaip, kaip jūs užtikrinsite, kad tos reformos vyktų ir toliau pasibaigus programų įgyvenimo laikotarpiu? Dėkuoju, ponia Adenalfi. E, viena minutė jūsų klausimui. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkoju komisariai e, už tokius dažnus apsilankimus mūsų komitete. E, sanglaudos politika turi kol kas labai blogą vardą, e, ypač dėl to, kad sakoma, kad tiesiog per sanglaudos politiką yra švaistomos bendrijos lėšos. Manau, kad tai yra susiję ne su sanglaudos politikos priemonėmis, bet su tiesioginiu įgyvendinimu. Nes manau, kad yra trūkumų kontrolės rytyje, čia reiktų pagerinti tam tikrų institucijų veiklą ir taip pat reiktų gerinti bendradarbiavimo galimybę tarp skirtingų direktoratų ir skirtingų ligmen, ligmenų, kurie būna įtraukti į tam tikrus projektus. Tokiu būdu būtų galima mažinti ir tą administracinę naštą. Man atrodo, E, ponia komisarė, kad jūs turėtumėte pateikti daugiau informacijos e, susijusios su vidurio laikotarpio peržiūra. E, ir kai gausime atitinkamą informaciją, galbūt mes galėsime tada kalbėti apie naujas programas programavimo laikotarpį po 2020 metų. Ir mes taip pat e, bandysime jums teikti kažkokius pasiūlymus dėl e, infrastruktūros, geležinkelių infrastruktūros. Aš tikiuosi, kad labai greitai bus galima iš Neapolio į Palermo ir Peskarą nu, nuvykti atitinkamos tram priemonėmis. Dėkoju, aš nenoriu užduoti klausimo, noriu atkreipti dėmesį į miestų darbo atvarkę. Aišku, nekeista, kad jūs kažką pasakėte šią, šią temą, nes atsakėte į ponios Krel klausimą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad su džiaugsmu e, išgirdau tai, kad įvyko jau pirmasis e, susitikimas tarp pirmininkaujančios, naujos pirmininkaujančios valstybės ir komisijos. E, Mes šį pranešimą patvirtinome didžiąją balsų daugumą ne tik komitete, bet ir plenarinėme posėdėje. Ir tai yra labai svarbus e, dokumentas, kalbant apie. E, miestų plėtrą ir valstybių narių pažangą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tam tikrus trūkumus. E, šia pranešime yra kalbama apie funkcinės erdves. Tai reiškia, kad mes E, nesiekėme, kad būtų supriešinti miestų ir kaimų regionai. Mes siekiame bendradarbiavimo e, šitų regionų. Ir e, man dabar susidaro įspūdis, kad vėl tarsi bandoma atskirti miestų ir kaimų regionus. Ir e, manau, kad e, miestų darbo atvarkė, miestų plėtros darbo atvarkė turėtų siekti e, kito dalyko. Mes norime, kad e, Amsterdamo paktas pasiektų rezultato, bet nereikia laukti e, 20 metų. Ir manau, kad mes e, dėl to būtent ir patvirtiname tą miestų darbo atvarkę. Dėkuoju, pane Ward, vieną minutę. Ačiū. Ward. Norėčiau paminėti ir e, rezultatų e, klausimą, ypač MBI plėtroje. Ket, beveik 400 tūkstančių socialinių įmonių turėtų gauti paramos ir aš tikrai tuo džiaugiuosi. Manau, kad socialinės įmonės vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį sugražindamos e, visuomenės paribio bendruomenės, į, e, e, užtikrindamos joms saugesnę ekonomiškai gyvybingą ateitį. Visų pirma, dėl to, kad tos įmonės siekia ne pelno, bet siekia atnešti naudos bendruomeniai. Aš pati 30 metų dirbau socialinėje įmonėje, kaimo vietovėje ir aš žinau, kad tokia europinė parama yra labai naudinga Taip pat noriu pasakyti, kad buvo sudėtinga e, įrodyti socialinių įmonių svarbą. Tuo metu dabar džiaugiuosi, kad, kad jos e, akcentuojamos. Taip pat reikia akcentuoti paslaugų teikimą e, vienodomis sąlygomis, nes socialinės įmonės dažnai neturi reikalingos administracinės struktūros, kurią turi didelės e, rinkoje veikiančios įmonės. Dar vienas dalykas, aš esu vienintelė parlamento narė, turinti biurą Kumbrijos grafystėje, o Kumbrija ypač nukentėjo nuo potvinių Junktinėje karalystėje, kurie įvyko po prieš kalėdas ir tęsiasi taip pat ir, ir naujais metais. Ir tos grafystės bendruomenėms bus labai labai reikalingos e, Europos fondų lėšos, e, kaimo plėtros fondo lėšos, jeigu e, mano, aš tikiuosi, kad mano šalis kreipsis pagal, pagalbos iš solidarumo fondo, nes tokia pagalba yra prieinama. Ponas Čezek. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Jūs iš dalies jau ir atsakėte į mano klausimą, bet aš vis tiek trumpai užduosiu savo klausimą. Sanglaudos politikos reforma įgyvendinama labai vėluojant. Ir aišku, tai turi poveikio, investicijas ir, e, poveikio investicijoms ir tinkamoms programoms, kurias reikia įgyvendinti. E, mums reikia sukurti pridėtinės vertės regionams. Dėl norėčiau paklausti, kokiame etape dabar yra veiklos programos e, ir kaip čia susitvarko valstybės narės. E, taip pat norėčiau paklausti, kalbant apie dabartinį vėlavimą, ar jis galėtų įtakoti tai, kad valstybės narės negalės pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis per šį programavimo laikotarpį. Dėkoju, ponas Postinaru. Čestita Nova Godina, gospoza e, prezidentė. Ačiū. Pirmininkė, noriu palinkėti gerų naujų metų. Kalbame apie, taip pat ir apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, žinodami, kad E, praėjus metams lėšos yra, jau yra nacionalinėse vokeliuose, dar lieka metai. Kaip valstybės narės įgyvendina šią programą ir kaip jūs koordinuojate su Digitran ir kitais direktoratais dalyvaujančiais šios programos įgyvendinime? Toliau, administraciniai gebėjimai mano sena aistra. Kokie, e, kokie rezultatai pradėjusi gyvendinti eksperimentinius projektus, kuriuos įdėgė naujasis direktoratas ir ar galime tikėtis naujų ataskaitų apie tai ir e, galimybių tobulinti jų gyvendimą, nes atrodo, kad administraciniai gebėjimai yra svarbiausias aspektas čia. Ačiū už trumpą klausimą. Ponas Monskų, žodis Jums vienai minutiai ponė komisijos narė, šioje pezimizmo bangoje, kuri užplūdo mūsų Europos institucijas, noriu palinkėti jums drąsos ir ištvermės. Jums patikėta, patikėti struktūriniai fondai ir regionų politika. Žinote, Jūs žinote, kad tai yra pagrindinės centrinės ašys, e, kurios yra ypač svarbos regionų plėtroje, ypač e, atokių regionų plėtojime. Jūs savo komunikate e, išreiškėte norą dirbti ir yra tikslai, bet reikia tai gyvendinti praktiškai. Norėčiau pasakyti, kad reiktų neužmiršti svarbiausio tikslo mūsų išrinktų į parlamentą tikslas užtikrinti geresnį gyvenimą žmonėms suteikti jiems galimybę gyventi geriau, pakeisti jų gyvenimus. Jei mes šioje pilkumoje dabartinėje pasieksime, mums pavyks įgyvendinti politiką, kuri pakeis situaciją regionuose vietoje, ypač tokiuose regionuose, aš sakyčiau, kad mes būsime pasiekę šio tikslo ir aš to ir linkiu mūsų teritorijoms. Ačiū Jums ir dar kartą Jums linkiu visokiojopos drąsos. Thank you, thank you very much. Labai ačiū, ponė Giofrida. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu dar kartą pasisveikinti su komisijos nare. Mums tikrai džiugu, kad praeisiais metais e, dėjote tiek daug pastangų. Ačiū Jums, mes tikrai tai vertiname. Jūs dirbote aktyviai, lankėtėse regionuose, kurie susiduria su ypatingais sunkumais. Ir tai yra paskata e, siekti dirbti geriau. Tačiau dar išlieka silpnoji vieta, e, tai administracinių gebėjimų stygius ir, ir e, nesugebėjimas tinkamai valdyti skiriamas lėšas. Bet fondų lėšos yra ne vienintelis aktualus klausimas. Reikia padirbėti ir e, pa, išleidžiant pinigus, užtikrinti, kad pinigai būtų panaudoti tinkamai. E, atli, auditas dažnai atliekamas ekspost praėjus daugeliu metų po įgyvendinimo ir tai ir, ir išvados yra netinkamos, dažnai tai sukelia paniką tose e, administracijos struktūrose, kurios buvo atsakingos. 2014 auditorumai labai kritikavo e, fondų valdymą. Ypač kritikavo pasiektus esminius rezultatus ir buvo labai abejojama, ar panaudojant fondų lėšas pavyko sukurti darbo vietų. Turiu klausimą. Žinau, kad jūs pritarėte e, mūsų reiškiamam susirūpinimui dėl to, kad sanglaudos politika netolimoje ateityje gali susilpnėti dėl politinių scenarijų, kurie labai sparčiai plėtojasi. Ir noriu paklausti štai ko. Kadangi kalbame apie šio jūsų šio komunikato e, e, aspektus, pavyzdžiui, salas, na, siūlau to tarpu nekalbėti apie mokestinius rojus, bet kalbant apie kitus salų regionus, gal galėtumėte pasakyti, ką nors konkretesnio, e, kalbant apie lėšas, asignavimus numatytus tiems regionams. Galiausiai ponas Hendman, prašyčiau trumpai kalbėti. Pone komisarė, kalbėsiu trumpai, užduosiu trumpą klausimą. Jūs išanalizavote e, turimas galimybės e, sukurti daugiau sinergijos e, tarp struktūrinių vystimos ir socialinių fondų. Mums svarbiausia būtų, kad sanglaudos politika būtų veiksminga. Ir esu įsitikinęs, kad šioje srityje dar reikia labai daug nuveikti ir pagal šitą dabar egzistuojančią analizę, kai ji bus e, galiausiai atlikta, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį apie e, įkryžminę finansavimo priemonę. Manau, kad tai galėtų pagerinti sinergijų situaciją. Dėkoju, kaip visada trūksta laiko. Aš dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, kad atsakytų visus klausimus. Thank you very much. Ačiū. Pone Van Miltenburgas, pone Van Miltenburgai, apgailestauju, bet aš nepritariu Jums. Dėl to, kad šis komunikatas yra nenaudingas. Kaip jau sakiau pradžioje, atsižvelgiant į tai, kad daugiau ne, negu 450 milijardų eurų skir, skiriama. Būtent dėl to struktūriniai fondai vaidina esminį vaidmenį, kuriant darbo vietas ir užtikrinant augimą. Ir šiame komunikate mes kaip tik ir aiškiname, pasakojame, ką valstyb, ko valstybės narės įsipareigoja siekti, kokių tikslų su struktūrinių fondų lėšomis iki 2023. Ir turiu pasakyti, kad pirmą kartą komisija gali iš anksto pasakyti ne tik, kuriuose sritise lėšos bus investuojamos iš struktūrinių fondų, bet taip pat ir kokių rezultatų tikimasi pasiekti. Ir tai yra viešų, skaidrių diskusijų pagrindas, stebint, kontroliuojant, kaip pinigai panaudojami tai yra kokius projektus perkame mūsų fondų lėšomis. Nežinau, ar pastebėjote, kad yra priedas, kur yra šalims skirtos e, šalims skirti skyriai, kur pristatoma, kokios programos įgyvendinamos šalise. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad komisija pradėjo renkti studiją, e, kuri gilinsis į šių programų kokybę. Ir aš mielai jūs informuosiu apie tai šių metų eigoje. Ponas Armont taip pat kalbėjo. Apie Graikiją. Aš jau aiškinau, kad dėl susidariusios išimtinės situacijos turėtumėme imtis išimtinių priemonių, išskirtinių priemonių ir džiugiuosi, kad Europos parlamentas e, taip ir padarė. Ir kaip jūs sakėte, visi suprantame ir žinome, kad Graikijos valdžia ne, ne, neturi kaip išsisukti nuo tų išskirtinių priemonių gyvendinimo, jie privalo jas įdėkti. Ko mes ėmėmės? Mes pareikalavome, kad Graikijos valdžia parengtų, sukurtų buferinį mechanizmą, e, apsauginį mechanizmą, kad mūsų skirtos lėšos 2017-2030 metų laikotarpiui būtų panaudojamos tik tai uh, E, naudos gavėjų jiems finansuoti ir operatyvinėms problemoms spręsti. Nes spaudoje pasirodė žinia apie tai, kad tos lėšos gali būti panaudotos ir pensininkų mokėjimui ir kitokioms e, sritims. Graikijos valdžia per vasarą priėmė bendrą ministerinį sprendimą e, kurti tokį atribojant vystimosi mechanizmą 2014-2020 metų e, finansavimo panaudojimo iš, iš tų metų programos. Ir lėšos bus skiriamos tik tai bendrai iš ES finansuojamiems projektams ir tų projektų naudos gavėjams. E, apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą Graikijoje Mes renksime pranešimą taip pat ir apie tų lėšų panaudojimą valstybėse narėse, nes jau, kaip sakiau, nuo 2016 komisija e, kiekvienais metais renks ataskaitą e, kur apžvelgs valstybių narių metinės gyvendinimo, lėšų gyvendinimo ataskaitas ir renks kasmetinį įvertinimą. Taip pat pat Graikijai pavyko mm, patobulinti veiklos programų įgyvendinimą. Beveik devin, rezultatai beveik 99 procentais įgyvendintos programos. Tuo tarpu Europos e, Sąjungos vidurkis yra 88 procentai. Ir Graikija e, išsprendė ypač aštrę E, likvidumo, grinų srautų, pinigų problemą ir investavo į, į tikrąją ekonomiką. Jūs minėjote projektus, kuriems iškilo rizika. Ir regio direktoratas palaiko nuolatinį kontaktą e, su tokiais projektais E, žinau, kad didžiausia grėsmė iškylo metro projektui Salonikuose. E, yra problemų, nes Graikija. E, Graikija susidomėjo teisingumo teismas dėl lėšų valdymo. Biudžeto kontrolės komitete E, buvo pacituotas tas skaičius 186 projektų ir galbūt dirbant su parlamentu ir Graikijos valdžia galėtume rasti būdų padėti jai, bet aš manau, kad iš įstatymų požiūrio taško mes padarėme viską ir atsakomybė dabar e, tenka valstybėms narėms. Neslėpsiu, kad pastaruoju metu mes labiau bendravome su Graikija dėl e, migrantų pabėgėlių krizės, nes e, problemos yra didžiulės. Aš susitikau su atstovais, Graikijos atstovais, įtikinau juos panaudoti mūsų fondų lėšas pabėgėlių kriziai malšinti, nes Lesbo saloje iki pabėgėlių e, srauto buvo tik du gydytojai. Taigi bandome teikti ir tokią paramą. Ponas Novakov. Pone Novakov. Yra e, numatoma struktūrinė e, parama paslaugų e, sektoriui ir bus skiriama parama e, reformų įgyvendinimui. Ne tik administracinio sektoriaus reformai, nes kai kurioms šalims Pavyzdžiui, reikia labiau reformuoti teismų sistemą ar kitas sistemas. Draugė su valstybėmis mes dirbdami kartu išsiaiškiname, kur yra didžiausi poreikiai. Bet norėčiau Jūs patikinti, kad aš pati ir mano tarnybos ir toliau uh, E, sieks, kad valstybės optimaliausiai panaudotų fondų lėšas per pasitelkdami darbo grupių metodą, nes toks metodas buvo taikomas 2007-2013 metų finansų programų gyvenimo laikotarpiu ir ponas Timerman susitiko su ministrais. E, prieš ministrų tarybos posėdžių, taip pat ir su Bulgarijos premjero ministrais Ir, kaip, kaip žinau, buvo sukurtos tokios darbo grupės, parengti veiksmų planai, kelio gairių planai. Ir buvo nuspręsta remtis tuo darbo grupių metodu. Ir tai yra geras dalykas, nes mes e, lydime tokiu būdu valstybės narės joms įgyvendinant programas pagal naująjį daugiametį programų laikotarpį. Pone Adinolfi. Manau, kad vis, koordinavimas visais lygmenimis yra tikrai svarbus. Vyriausybė, regionų valdžia, administraciniai gebėjimai, kaip jau sakiau, yra mūsų darbo dalis. Dėl darbo grupės skirtos užtikrinti geresnį gyvendinimą E, sakiau ponui Novakovui, kad mes tą darbo metodą pratesėme, o atsiliekantis regionų, regioniniai projektų irgi kreipiami tą linkme atsiliekančiose regionuose bando, bandome išsiaiškinti, kodėl kai kuriuose regionuose, kad ir kiek lėšų investuotum, augimo nėra, ekonominė padėtis negerėja. Ir todėl svarbu atlikti šią analizę, ištirti padėtį skirtingose regionuose Pavyzdžiui, Mečio Džorno regione jau daugelį metų jie gauna didžiulę paramą, bet tai visiškai, bet visiškai nepasiekia apčiapimų rezultatų. O yra kitų atsiliekančių regionų, kuriuose investuojame ir labai nesunkiai pasiekiama rezultatų, atsiranda augimas ir kuriamos darbo vietos. Dėl daugiametės finansavimo programos peržiūros atsakiau Konstancijai, kad dabar pradedame šį vertinimą ir rengėmės dirbti su Europos parlamentu, kad išsiaiškintume, kaip konkrečiai galėtume e, parengti daugiametės finansavimo programos peržiūrą. Manau, kad turime dirbti ir su kitais komitetais pavyzdžiui, buvau susitikusi su biudžeto komiteto atstovais ir man atrodo, kad jų požiūris kitoks. Todėl turime susėsti drauge ir pasitarti, kaip daugiametės finansavimo programos peržiūra turi atrodyti. Pone Vestval, noriu pasveikinti Jūs e, parengus pranešimą skirtą miestų darbo tvarkiai. Aš buvau plenarinėje sesijoje, kai šis klausimas buvo svarstomas. Manau, kad tikrai svarbu e, toliau ją e, tobulinti. E, Buvo, vyko susitikimas su jungtiniu tautų ha, habitatų e, grupės atstovais, nes Ekvadorė kito numatomas stambus susitikimas šio klausimu, kurį rengia jungtinės tautos. Kalbame apie regionų politiką, kuri atspindi kiekvieno regiono skiriamuosius bruožus ir miestų bei kaimų teritorijos viena kitai neprieštarauja, viena su kita nesipyksta ir e, Niderlandai pirmininkavimo metu ypač akcentuoja didesnių ir mažesnių miestų e, aspektą. Svarbu pripažinti, kad miestai yra svarbiausi veikėjai, nes 75 procentai Europos gyventojų gyvena miestuose. Pone Vord, visiškai sutinku su jumis dėl mažų ir vidutinių įmonių vaidmens, ypač kaimo vietovėse, kaip jau sakiau. Ir džiaugiuosi tuo, kad kitame finansinių programų laikotarpyje nes sieksime teikti paramą startuoliams. Tikimės, kad sulauksime dviejų milijonų startuolių, mažų ir vidutinių įmonių. Ir tikiuosi, kad toks rezultatas bus pasiektas iki programų gyvenimo pabaigos. Dėl potvinių Kumbrijoje. Jungtinė karalystė turi teisę e, kreiptis pagalbos iš solidarumo fondo. Iki šiol mes Europos komisija nesulaukėme tokių prašymų. Mes tiesiog solidarizuojame su žmonėmis Kumbrijoje ir norėtume padėti. Egzistuoja 12 savaičių terminas e, pateikti prašymą nuo nelaimės pradžios. Na, bet gaila, kad taip yra, nes man atrodo, kad čia yra tiesiog egzistuoja matematinė liktis. Junktinės karalystės centrinė vyriausybė galbūt nenori mm, parodyti, kad, kad, kad jai reikia Europos fondų paramos bet tai yra tokia priemonė ir mes galėtume 10 procentų e, patirtų nuostolių kompensuoti. Bet kaip jau sakiau, iki šiol mes negavome tokio prašymo. Aš sulaukiu šio klausimo iš regionų, iš, šalies, iš to regiono, bet dėja regioninė vyriausybė negali kreiptis paramos prašymą, turi patikti centrinė valdžia. Pone Čezak, aš sutinku su jumis, kad vėlavimas tikrai gali atsiliepti, nes e, vėluojame dėl to, kad vėlai buvo patvirtintas reglamentas patvirtintas Europos parlamente. Jis buvo patvirtintas 2014 gruodžio mėnesį, o valstybėms narėms taip pat reikėjo sukurti reikalingas struktūras. Ir man kelia nerima šis naujas e, e, programų gyvendinimo laikotarpis nes kol nesulauksime pranešimo iš visų valstybių narių, kad jos įsteigė licencijuotas reikalingas institucijas ir stebėjimo institucijas. Na, tikiuosi, kad iki, vasa, iki vasaros sulauksime pranešimo komisijoje iš visų valstybių, kad tokios institucijos įsteigtos. Iki tol mes negalėsime pervesti mokėjimų bet galiu Jūs patikinti, kad mes dirbame draugę su valstybėmis narėmis, kad užtikrintume, jog jos pasivytų ir pasimokytų iš praeities pamokų, nes per praeitą programų gyventinimo laikotarpį buvo pradėta dirbti labai vėlai ir paskui labai sunku tampa pasivyti. Valstybės narės privalo uh, dirbti sparčiai. Aš žinau, kad yra problemų su informacijos technologijų sistemomis, kitų problemų, bet tikrai svarbu pabaigti 2017-2013 e, programų įgyvendinimą sklandžiai ir pradėti naujų programų įgyvendinimą. Tai būtina padaryti šiais metais, bet tai reiškia, kad valstybės turi e, dėti papildomų pastangų, kad užbaigtų programas pagal ankstesnį laikotarpį. Pono Bostinaro jau nebėra. Administraciniai gebėjimai apie tai jau atsakiau. Tai labai svarbu. Pone Maskur. Uh, Kaip jūs tikriausiai žinote, mums labai aktualūs uh, atokiausi regionai yra teritorinių programų, kurios kaip tik ir skirtos jiems. Aš labai džiaugiuosi, kad mums pasisekė mm, kai ką pasiekti ir su e, komisijos nariu Vėlė. Aš kitą savaitę būsiu Strasbūre. Kalbėsime apie tokiausius regionus, kurie mums, kaip sakiau, aktualūs galime praktiškai e, pasižiūrėti į tai, ką galime padaryti, e, kaip padėti tiems regionams, kurie yra tikrai e, toli ir dėl to yra gana pažeidžiami. Aš taip pat e, laukiu forumo skirto tokiems regionams, kuris vyks šiais metais. Pone Džiofrida, e, taip mes iš tikrųjų e, daug ko esame išmokę iš savo patirties ir reikia analizuoti laikotarpį 14-20 metai Jūs sakėte, kad sanglaudos politika tikrai sulaukia spaudimo, nes yra tiek daug ypatingų situacijų ir mes turime galvoti, kas bus po 20 metų. Tai labai svarbu dėl salų. E, kaip sakiau, turime atokiausių regionų e, strategiją, tai yra daugiausiai salas ir taip pat e, turime uh, E, salų požiūrių atžvilgių strategiją, tai e, mums irgi labai svarbu. Paskutinis klausimas buvo apie papildomumą, sinergijas pagal naujus reglamentus, tai yra privalomi reikalavimai, kaip jūs sakėte, buvo atveju, kai nepasiteisino bendras e, fondų taikymas. Aš iš savo šalies patirties galiu pasakyti, kad Europos regioninio plėtros fondo lėšos buvo skirtos E, paėgumams stiprinti, o socialinio fondo lėšos neatvyko ir, ne, pavyzdžiui, mes negalėjome pastatę tam tikrą įrangą pritraukti gydytojų, medicinos darbuotojų ir mes dabar e, taikome bendras sąlygas, negalima statyti mokyklos ar ligonės, jeigu e, Europos regioninės plėtros fondas ir socialinis fondas neveiks kartu ir jeigu nebus e, nacionalinių e, įnašų. Bet jūs sakėte labai teisingai, kartu su, esant pabėgėlių e, kriziai, mes turime galvoti, kaip derinti skirtingus e, fondus. Ir aš tikiuosi, kad iki mėnesio pabaigos mes turėsime gairias valstybių narių atitinkamoms valdymo institucijoms, administracijoms, e, kad būtų pasižiūrėta, kaip galima suderinti skirtingus fondus. Esant e, dideliam geležinkelio ar kelio projektui, e, pavyzdžiui, Slovenijoje labai sunku veikti, jeigu tik vienas fondas bus naudojamas, bet jeigu norima geležinkelių skirti lėšų iš skirtingų fondų, reikia žiūrėti visą programavimo laikotarpį ir dabar galvojama, kaip iš regionės plėtros fondo ir investicijų banko e, lėšas panaudoti, kurios papildytų, pastarosios papildytų regioninio fondo finansavimą. Ir tie dalykai yra labai naudingi valstybėms narėms ir valdymo institucijoms. E, mes informuosime jūs, kai jau bus paskelbtos e, gairės apie naujienas, kad jūs galėtumėte skleisti tą žinias ir valstybėse narėse. Ačiū Jums dar kartą, ačiū už Jūsų visų palinkėjimus, tikiuosi, kad dirbsime toliau kartu, kad e, iškristalizuosime gerų minčių, nes laikotarpis, kaip sakiau, yra labai sudėtingas. Ponas Vanisleroj mes apie dešimt prioritetų gavome brošiūras, dešimt turiu, šešias atsiprašau turiu savo rankose, tai aš dabar e, noriu paklausti, kas ketinama daryti, ar e, apie ekonominę valdyseną, apie migraciją yra tos brošiūros, kaip ketinama dirbti toliau. E, man įdomu, ar bus pagal atskiras sritis dirbama, ar viskas bus derinama. Aš nežinau, apie ką jūs kalbate. Taip, tai yra mūsų leidiniai, struktūrinio fondo įnašas e, įgyvendant komisijos prioritetus. E, ponas Vanisterojus kalba mikrofono, mes negirdime, vertėjai negirdi. Kaip jūs e, žinote, struktūriniai fondai apima ir migraciją, vidaus rinką, transportą. Mes veikiame visur su savo lėšomis ir jūs žinote e, tai kur kas geriau negu aš. Yra gerai, kad keičiamasi informacija. Dėkoju, manau, informacija yra vertinga kadangi mes e, kalbame dažnai apie sanglaudos politikos svarbą. Ir dabar reikia pasakyti, kad ši politika prisideda gyventant kiekvienus komisijos e, prioritetus ir politinės kryptis. Labai ačiū, ačiū komisijos narė, kad apsilankėte pas mus, linkime jums sveikų, sėkmingų naujų metų ir tikiuosi, kad vėl e, pavasarį pasimatysime. Ačiū. With... Galime tęsti darbus. Kitas darbo tvarkės klausimas. Padėtis Viduržėmio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją. Tai yra nuomonė, kurią parengė mūsų pranešėjas, panas Kocolino. Piliečių laisvių komitetas rengia pranešimą apie padėtį Viduržėmio jūros e, regione ir poreikį taikyti holistinį požiūrį į migraciją. Mūsų komitetas rengia nuomonę. Pone, ponas Kocolino pristatys e, nuomonės projektą ir jisai e, tame projekte mini tai, kad reikia pasinaudoti struktūrinius ir investicinius fondus, padėti miestams, tvarkyti su papildoma našta, kuri atsirado dėl migrantų krizės. Mes pagal tvarkaraštį pagrindinio komiteto turime balsuoti mūsų komitete vasario 15 dėl mūsų nuomonės. Šešėliniams panešėms taip pat reikia laiko apsvarstyti pakeitimus ir aš siūlau, kad pakeitimus būtų galima teikti iki pirmadienio sausio 8 dienos 5 valandos po pietų. Atrodo, ne pirmadienis ta diena yra. Pirmadienis, sausio 18 diena. Suteiksiu žodį ponui e, Kocolino, kad jis pristatytų nuomonės projektą. Molto brevemente. Uh, del resto si... Kalbėsiu trumpai, nes mano nuomonė sutampa su tuo, ką mes dabar aptarinėjome su komisarė. E, aš didelį dėmesį kreipiu čia struktūrinėms problemams ir mažiau kalbu apie tas problemas, kurios iškilo ir kurios mus lydės dar artimiausioje ateityje. Aš aišku galėsiu e, priimti e, kolegų pakeitimus, jeigu turėsite jų. Esminis dalykas yra tai, kad reikia holistinio ir integruoto požiūrio ir komisija e, skatinama e, skatinti valstybės nares e, ir labiau bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, ką pateikė Luksemburgo, Luksemburgas kaip pirmininkaujanti valstybė lapkričio 27 dieną ir svarbiausia čia yra tai, kad įgyvendinant miestų e, plėtros darbo tvarkę, atsižvelgti į tai, kad miestai susiduria su problema e, dėl to, kad ypatingi, ypatingai dideli skaičiai migrantų nori pasilikti miestuose. E, ir toliau nuomonės projekto pabaigoje iškeltas vienas sudėtingas klausimas, tai yra bendrojo, bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnis, tai yra, e, kad e, mokėjimai būtų atliekami e, taikant e, at, taik, labiau lankščiai. Ir e, čia reikia taip pat atsižvelgti į struktūrinius faktorius. E, Toliau kalbant apie terminus, pirmininkė jau pasakė, aš aišku atsižvelgsiu į jūsų pastabas ir į jūsų pakeitimus. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad parengėte nuomonę. Ponas Valkerster. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją už tai, kad jis parengė puikią nuomonę. E, ši, šis nuomonės projektas yra tikrai išsamus, jūs apžvelgėte visus esminius aspektus, kurie yra susijęs su migracijos krize e, e, kuria, kuri ištiko ES pastaruoju laikotarpiu. Iš esmės, aš pritariu šiai nuomoniai, bet aš pateiksiu keletą pakeitimų, Ir tuose pakeitimuose aš kalbėsiu apie tai, kad įgyvendinant migracijos ir prieglopščio politiką ir siekiant labiau integruoti migrantus, reikia atsižvelgti į e, esamus poreikius, ar reikia e, koordinuoti veiksmus tarp e, atitinkamų administracinių institucijų. Dėkoju. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė sako ponas Čezek. Aš kalbėsiu Tomaš Poremba vardu ir norėčiau pakomentuoti šią nuomonę. Visų pirma, e, norėčiau padėkoti už pateiktą dokumentą ir, ir už jame išvardintus aspektus, e, kadangi dabar labai daug diskutuojame e, bendrai apie migracijos krizę, migrantų krizę, mes e, turime taip pat čia atsižvelgti į tai, kur yra e, sanglaudos politikos kompetencijos. Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į sanglaudos politikos pagrindą. E, tai yra esmė, e, sanglaudos politikos yra. E, E, sąlygų įvairiose regionuose e, išlyginimas, kad jos būtų vienodos, kad būtų ekonominės ir, e, vienodos ekonominės ir socialinės sąlygos. Ir kaip galima tuo pasinaudoti, siekiant sumažinti migrantų krizės išauktas pasiekmes. Ar galime panaudoti čia socialinius fondus, o galbūt tai yra kitos politikos sritis iš tiesų mes turime į šią problemą žvelgti ne tik iš valstybių narių perspektyvos. E, toliau sanglaudos politika negali būti e, gelbėjimosi ratas viso, dėl visų klaidų, kurias padarė Europos Sąjunga. Ir iš tiesų e, valstybės narės neturėtų atsisakyti savo poreikių e, ir vardan Europos Sąjungos e, politikos užduočių. E, Ir iš tiesų reikia pabrėžti, kad mes esame nepasirengę priimti tiek daug migrantų. E, iš vienos pusės e, mes susidurėme su tuo iššūkiu, kad migrantai patenka į ES teritoriją ir ka, kaip, ką daryti su tais žmonėmis, kurie yra jau čia. Iš kitos pusės, ką daryti su tais, kurie dar nori papulti į ES. Mes čia turime kalbėti apie potencialią humanitarinę e, katastrofą. Tai yra labai svarbus klausimas ir mes turime nepamiršti čia taip pat mūsų piliečių saugumo. Taip pat noriu pabrėžti, kad visi sprendimai šioje srityje susijęs su struktūriniais fondais e, turi būti e, priimti pačių regionų ir valstybių narių. Migracijos, migrantų krizė dabar yra esminė problema, su kuria susiduria Europos Sąjunga. Ir mes turime priimti svarbius sprendimus, tačiau juos turi priimti ne tik Europos Sąjunga. Dėkoju toliau ponas Jakovčič. Dėkoju, ponia pirminkė. Labai trumpai. Aš manau, kad pono Kozolino nuomonė yra labai gera. Nenorėčiau net labai daug ko pridėti, tik tai akcentuoti E, kokį svarbų vaidmenį vadina vietos regiono struktūros. E, tos struktūros ir ES turėtų e, derinti veiksmus viduržėmio jūros regione sprendžiant migracijos krizę. Kažkas kažkur visą laiką vyksta, dažnai mažame kaimelyje, pakrantėje, ten, kur Europa prasideda, pietuose Europos. Pranešime E, minimi labai svarbus dalykai. Vietos e, regionų valdžia negali išspręsti e, visų problemų paliktos veikti likimo valiai. Ir mes remiame šią nuomonę, kuri prisidės prie parlamento nuomonės formavimo. Ponas Ropė. Aš vėl kalbėsiu kolegės Vanos vardu Tai Vanda visų pirma dėkoja pranešėjui ponui Kazalino už pakankamai gerai paruoštą teksto pirminį variantą. Žalių Europos laisvo alijanso frakcija ilgai siekia, kad būtų naudojamos Europos struktūrinių ir investicinių fondas siekiant išspręsti šiuolaikinius iššūkius. Kaip girdėjom, ponė komisarė Kretų ir komisija taip pat parodė lankstumą, norint atlikti 14-20 metų veiksmų programos pakeitimus. Vis dėlto, atsižvelgiant į mūsų turimą informaciją, tik dvi šalis iki šiol tuo pasinaudojo. Taip yra todėl, kad šalis narės nenori iš naujo grįžti prie neseniai suderintų veiksmų programų. Todėl turime surasti priemonės ir paskatinimo būdus, kad šios programos esant reikalui būtų adaptuojamos reikia pasakyti kad pateiktas nuomonės projektas mus tenkina tačiau turim keletą nesvarbių elementų kuriuos norim pridėti. tai pirmiausia tekste reikia paminėti nemokamą savanorių darbą. jų pagalba buvo milžiniška ypač tose šalyse kurių institucijos nesugebėjo tinkamai užtikrinti reikiamų paslaugų. todėl mes norime pridėti kelis sakinius apie kooperacijos svarbą su pilietinė visuomenė. Kitas svarbus elementas - mes norime labiau akcentuoti solidarumo svarbą tarp valstybių narių. Būtent jo trūkumą matome pastaraisiais mėnesiais. Mes norime taip pat atkreipti dėmesį į tarp, tarp valstybinių iniciatyvų svarbą, kuris būtinas siekiant keisti padėtį ačiū visiems ir vanos vardu noriu perduoti jos pasiryžimą dirbti kartu. Ačiū. Thank you, Madame D'Amato. Grazie, Presidente. Uh... Pone D'Amato, ačiū pirmininkė. Tai nuomonė, eh, kurią visi norėjome renkti, atsižvelgiant į uh, dabartinės aktualijas. Todėl visiškai pritariu išsakytams mintims dėl e, skubos, kurią diktuoja situacija. Komisija pažadėjo e, žiūrėti lankščiai galimybę keisti programas, tačiau turime labai atsargiai įvertinti E, vertinti kai kurių išteklių panaudojimą. Pavyzdžiui, e, kalbant apie pabėgėlių registravimo ir prieimimo centrus, yra kai kurių labai neraminančių tendencijų ir e, dabar teismai nagrinėja teiginius apie tai, kad kai kuriais atvejais tų, tų centrų, kuri, kurime buvo nusikalstamai panaudotos lėšos. Taip pat norėčiau pridurti keletą minčių, kurias, manau, galima būtų įtraukti į nuomonę. Visų pirma, atskiros valstybės narės turėtų remtis nuoseklesnių požiūrių. Nepakanka, kad jos vien vykdytų joms svarbę politiką. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kas neseniai vyko Libijoje bei nekoordinuotos politikos rezultatus vidurio rytuose. Dėl, viso, dėl šios politikos e, kilo tokia didelė pabėgėlių banga. Kita vertus, pagal ES steigimo sutarties 18 straipsnį ES politika turi būti paremta solidarumu ir e, atsakomybės pasidalymu tarp valstybių narių. Tai apima ir finansinę pusę. Mes suprantame e, įtužį dėl nesenų įvykių Kielne, Vokietijoje, tačiau manome, kad toks atskiras atvejs negali būti panaudojamas kaip priežastis stigmatizuoti milijonus žmonių, kurie bėga nuo persekiojimo. Reikia taip pat e, ardyti kontrabandininkų žmonėmis tinklus ir sukurti teisėtus migracijos E, teisėtos migracijos kelius, legalios migracijos kelius žmonėms atvykti į Europą ir ieškoti darbo ir tikimės toliau tobulinti šią nuomonę drauge. Taip, ačiū ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad mes priešinamės imigracijos, masinės imigracijos politikai, taip pat prieglops, e, pabėgėlių prieglopščio politikai, nes atvyks vyksta neteisėtų migrantų ir mes griežtai priešinamės šiai rengiamai nuomoniai, nes e, ta masinė, masinė migrantų prieimimo, imigracijos politika ima grėsti mūsų kultūrai, mūsų civilizacijai ir tai atneša labai sunkių pražutingų pasiekmių mūsų šalims. Mūsų frakcija yra priešinasi pabėgėlių prieimimui ir jų įsikūrimui mūsų teritorijose. Aš atsiprašau, bet e, mes neturėtume jų priimti. Yra šalių daug arčiau Sirijos, kurios galėtų tai daryti. Tuo tarpu ponė Merkel nusprendė būti dosni, atverti rankas visiems, priimti tūkstančius migrantų tačiau jai teko skaičius pakoreguoti, sumažinti, nes žmonės susiduria su, su migrantų krize. Ir kiekvienas euras skirtas pabėgėlio prieimimui e, pražudingai atsiliepia mums, tai yra savižudybė ES valstybių narių. Reikia perorientuoti struktūrinių fondų lėšas e, pabėgėlių prieimimui ir E, išeiti iš Schengeno erdvės, atsisakyti Schengeno erdvės, sugražinti galės valstybėms narėms, kad jos galėtų rūpinti savo suverenumu pačios ir pačios spręsti, ar jos nori, kuriuos nors žmonės priimti savo teritoriją ar ne. Taigi mūsų nuomonė yra griežtas pasipriešinimas šiam rengiamam nuomonės projektui. Ačiū. Savo sąraše turiu dar dvi pavardės norinčiųjų pasisakyti diskusijose ir viskas ponė Tomašič ir ponė Guifrida, ponė Tomašič. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Nuomonės projektas yra geras. Žinoma, reiktų pridurti kai ką dar, bet pasinaudosime pakeitimais, kad tai padarytume. Noriu atkreipti dėmesį vieną dalyką. Jei tikrai norime padėti pabėgėliams susirasti darbą, jeigu norime padėti jiems integruotis į mūsų visuomenės, tuomet visos valstybės narės turėtų teikti informaciją apie tai, kokių darbo e, vietų trūksta valstybėse narėse, kokių darbuotojų trūksta valstybėse narėse, tuomet galėtume siūsti pabėgėlius, tikslinius pabėgėlius į tas šalis, kad jie ten susirastų, gautų kvalifikuotą darbą. E, taip pat turime panagrinėti oficialią nedarbo statistiką. Neturim, negalime siūsti migrantų į tas teritorijas, kur nedarbas yra aukštas, nes tai tikrai uh, užtikrins konfrontaciją su vietos gyventojais. Ačiū, norėčiau padėkoti ponui Kocolino už jo pranešimą. Jis tikrai labai geras, našus ir norėčiau pasidžiaugti ir jo daromomis išvadomis ir nuomonės dėstymu. Šiame nuomonės pranešime regijų komitetas kalba apie klausimą, kuris yra nepaprastos svarbos regiono administracijai ir taip pat ir uh, Europos šalių nacionaliniai valdžiai mano regionui taip pat aktualu. Mano regionas Sicilija bei visa pietų Italija turėjo imtis milžiniškų pastangų, kad priimtų e, tūkstančius pabėgėlių ieškančių prieglapščio Europoje. O kalbant apie sienas, vėlgi mano regione turime teikti sveikatos apsaugos paslaugas, socialinės rūpybos paslaugas. Tai reiškia, kad nukreipiame pastangas nuo, nuo kitų esminių tikslų. Taip pat turime skirti lėšas susidariusiai krizės situacijai. Žinoma, negalime iš vis e, užkardyti tokių krizių, ar, ar jų, bet žinome, kad to, to, ta krizė išliks ir kad ji toliau didės, stiprės. Uh, Dar neradome sprendimų. Nepavyko mums rasti ir veiksmingo konkretaus požiūrio į šią situaciją. Manau, kad negalime nepripažinti, kad ši situacija susijusi su dviem dalykais. Visų pirma, turime užtikrinti visą apimantį europinį požiūrį tikrai negalime tikėtis, kad valstybės narės atskirai išspręs, visos atskirai išspręs šią problemą. Bet žinoma, regionų mastu vyksta viskas. Dar kartą ačiū šį pranešimą ir noriu atkreipti jūsų dėmenį į 23 straipsnį e, kur kalbama apie lankstumo galimybę panaudojant viešųjų fondų lėšas. Norėčiau labai akcentuoti būtinybę patvirtinti lankstų, o ne griežtą, nelankstų požiūrį. Kaip matėme, kaip galėjome įsitikinti, pernelyg griežtas požiūris ne, neleidžia spręsti problemos. Taip jau buvo prieš keletą metų. Uh, Tuo pat metu toks požiūris, jei tokį požiūrį patvirtintume, tai būtų bausmė tiems regionams, kurie daugiausia nuveikė bandydami atremti iškilusią krizę. E, tai sukeltų chaosą ir paraližuotų pastangas. Ir jau matėme panašių pavyzdžių. Pasijuntame bejėgiai, kai mums tenka pareiga e, priimti tuos žmonės, pasiūlyti jiems prieglopsti. Kad ir kokį požiūrį patvirtintume, jis turi būti integruotas. Ir pastaruoju metu daugelis komitetų kalba apie holistinio požiūrio būtinybę. Mūsų darbas parlamente turi vykti taip, kad išvengtume bet kokio galimo chaoso, kad dar labiau neapsunkintume regionų valstybėse narėse. Pirmininkė, ačiū. Pasisakė kolegos ir šešėliniai pranešėjai, čia yra ir Europos komisijos atstovų, ponas Andor Ulmos iš regijo direktorato ir ponas Filipė Šantrein iš Home direktorato, jei teisingai ištariu jūsų pavardės, jei neatsiprašau. Bet prašau, žodis jums. Thank you very much. Um, so migration is... E, ačiū. Migracija yra iš tiesų vienas iš didžiausių prioritetų e, taip e, tapo ponu Junkeriui pradėjus eiti komisijos pirmininko pareigas. Tai yra vienas iš dešimties prioritetų ir nuo mūsų darbo tvarkės dėl migracijos e, patvirtinimo mes taikome e, nuoseklų požiūrį, atsižvelgdami į vairius šios problemos aspektus. Mes labai džiaugiamės tuo, kad parlamentas rengia pranešimą apie holistinį požiūrį į migraciją, nes Tai e, mums e, labai aktualu, mes norime, kad politikos priemonės toliau būtų plėtojamos. E, matome, kad daug kas pasisakė, kalbėjo apie tai, jog nėra vieno sprendimo kelio, reikia daug pastangų iš įvairiausių veikėjų, nuo vietos, regionų, nacionalinių veikėjų, įskaitant ir Europos, įtraukiant Europos Sąjungos lygį. Mūsų komisijos narys Avramopolos kalba apie tai, kad valstybės narės atskirai negali vis visko padaryti reikia europinio požiūrio. Mes taip pat laukiame jūsų komiteto nuomonės, kuris kuri e, turėtų naudingai prisidėti prie mūsų tolesnių pamastymų. Dabar perdodu žodį kolegai. Ačiū. Keletą žodžių noriu tarti. Europos finansavimas, Europos regioninės plėtros fondas. Komisijos narė e, Kretsu e, visai e, vos prieš kelias minutės paminėjo, kad mes su, su valstybės narėmis palaikome daug, nuolatinį dialogą apie tai, kaip rasti daugiau lėšų migracijos problemams spręsti. Norėčiau paminėti du svarbius dalykus. Komisijos narė Kretu išsiuntė laišką visoms valstybėms narėms ir kelia jame klausimus ir ragina imtis tiesioginių veiksmų tiek skubioms situacijoms, tiek integruojant e, migrantus ir taip naudoti lėšas. Taip pat kviečiamos valstybės narės užmėgsti dialogą su komisija, kalbėti apie savo e, ketinimus. Devynios jau sureagavo ir dauguma iš jų gana pozityviai vertina mintis. Yra aišku ir netidėliotinų veiksmų, e, kaip pavyzdžiui koregavimas patvirtintų programų, bet tai e, sus susiję su noru ar nenoru valstybių narių, nes kai kurios nėra linkusios e, keistis e, labai greitai. Ir antras dalykas, mes su Home užimtumo e, generaliniais direktoratais dirbame, renkiame rengiame vizitus į šalis. Slovenijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje lankėmis, kalbėjome apie Balkanų, Balkanų koridorių tarp kitų dalykų. Ir mes e, turime kalbėti apie iššūkius ir poreikius artimiausių metų ir kaip Europos fondai gali padėti juos spręsti. Tikimės, kad tikrai atsiras esminių pokyčių naudojant fondų lėšas, nes poreikiai kai kur yra didžiuliai. Artimiausius mėnesius ketiname surenkti, susitikti su tarptautinėmis organizacijomis ir NVO, kurios dirba vietoje, pavyzdžiui, Karitas, e, Junktinių tautų vyriausias pavėgėlių reikalų e, komisaras, Raudonasis kryžius. E, mes kalbėsime apie tai, kaip galima geriau panaudoti es lėšas. Paskutinis dalykas 23 straipsnis buvo kelis kartus paminėtas ir aš noriu pasakyti, kad lankstumo taisyklės jau buvo svarstomos ir komisija pernai sausio mėnesį e, atitinkamas priemonės paskelbė. Taigi dar kartą pasižiūrėkite į e, lankstumo taisyklės. Ačiū, ponia Kosolino, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Man atrodo, kad tai buvo tikrai mm, svarbios diskusijos, kurios šiandien įvyko ir jos įrodė, kad mūsų nuomonės e, iš esmės sutampa ir laukiu jūsų pakeitimų pirmadienį, o tada galėsime tęsti mūsų darbą. Svarbiausia, aišku, yra tai, kad komisijos politika, kuri yra tokia šiek tiek sustabarėjusi, kalbant apie jos planavimą, e, ir ten yra tam tikrų tokių tų E, konkrečių terminų, tačiau vis tik yra tam tikrų naujovių komisijos politikoje ir e, tarsi ji labiau išjudės. E, komisarė šiandien pristatė tas naujoves ir manau, kad tai yra tikrai esminiai dalykai, kurie atneš teigiamų pokyčių. Pirmininkė, dėkoju. Norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra pirmadienis 17 valanda tai yra sausio 18 diena. Ir toliau e, mūsų kitas darbo tvarkės klausimas, ar yra kitų klausimų, jeigu ne, tai tuomet norėčiau priminti, kada įvyks kiti mūsų posėdžiai. E, pirmadienį, sausio 25 dieną, bus specialus posėdis su kultūros komitetu ir mes kalbėsime apie miestų plėtros darbo tvarkę. Programa bus jums pateikta, tikiuosi, labai greitai. Toliau kitas mūsų įprastinis posėdis yra e, vasario 15 dieną po pietų ir vasario 16 dieną ryte. Baigiu posėdį, o tiems, kurie nepriklauso koordinatoriams, norėčiau e, jų paprašyti, kiek įmanoma greičiau palikti salę. Labai atsiprašau, kad turiu taip sakyti, bet mes e, skubame. Norėčiau padėkoti vertėjams ir norėčiau priminti koordinatoriams, kad vertimą turėsime tik iki 12 valandų 30 minučių, o paskui tęsime darbą anglų kalba.